On va commencer Mesdames et messieurs, nous allons. Ponas ir ponai, po truputėlį pradėsime. Pirmiausiai noriu trumpai patikslinti e, informaciją dėl parlamentarų skaičius dalyvavusių rytinėme posėdėje dėl papirdomo klausimo, kuris buvo įtrauktas į darbo atvarkę, tai yra pasikeitimas nuomonėmis dėl pranešimo vystimosi ir prekybos rytie. Pono Svensono pranešimas, sekretoriato darbuotojai paprašė manęs patikslinti štai ką papildomą klausimą įtraukti darbo tvarkę pasiūlė žalieji, bet jis jau buvo įtrauktas šis klausimas į darbo tvarkę ir dėl sekretariato klaidos jis nebuvo įtrauktas į darbo tvarkę. Sekretarias pabandė šią klaidą ištaisyti, tačiau atitinkamą informaciją buvo galima paskelbti tik komiteto posėdžio pradžioje šiandien ryte. Atrodo, kad dėl to kilo tam tikrų sunkumų kai kuriems komiteto nariams, kurie negalėjo dalyvauti posėdėje. Taigi už tai atsakomybė netenka jokiai politiniai frakcijai, nes aš nelabai supratau tų diskusijų, kurios vyko šiandien ryte, taigi dabar viskas tapo šiek tiek aiškiau. Taip pat dar nedidelis darbo tvarkės pakeitimas, pak, apsikeitimas nuomonėmis dėl humanitarnės pagalbos bus svarstamas po pono Giorenso pranešimo dėl padėties Sahelėje, kadangi pono Giorenso nėra kol kas salėje, bet turėtų atvykti. Ar visi su savimi turite balsavimo korteles? Puiku. Aš savosios neturėjau, tačiau sugebėjau ją atgauti, kadangi nenorėjau nedalyvauti balsavime. Taigi atliksime bandomą balsavimą. Aš neturiu balsavimo kortelės, <clears throat> sako vienas komiteto narys, tai pirmininkė liepia jam pirkti šampaną pirmininkai po posėdžio pabaigos. Taigi bandomasis balsavimas, pradėjome balsuoti. Ar jau... Trūksta vieno balso. Kas, kažkas nenori balsuoti, dar trūksta vieno balso. Balsuoti baigiame. Taigi pradėkime nuo dviejų nuomonių. Buvau kažką pamiršusi. Sustengsiu šiek tiek lėčiau pirmininkauti. Ankstesniais kartais siūlau balsuoti kartu. Dėl pirmojo prašymo už prieš susilaikė pritarta. Gautinis balsavimas elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Vienbalsiai pritarta. vienas susilaikė, tam, kad e, ponas Bermanas per daug neužrėstų nosis. Antroji nuomonė, taip pat balsuojame dėl visų pakeitimų kartu, kas už tuos tris pakeitimus, kas prieš susilaikė. Pritarta, galtinis balsavimas elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. pritarta, sveikiname poną Bermaną. Toliau balsuosime dėl ponios Šnyberį Jastram pranešimo, tiksliau nuomonės. Pradėsime nuo pirmo pakeitimo, kas už, prieš susilaiko pritarta, antras pakeitimas už, prieš susilaiko. Pasitikrinkime, pradėme balsuoti elektroniniu būdu dėl antrojo pakeitimo. Balsuoti baigiame. At, atmesta. Trečias uh, punktas, trečias pakeitimas pritarta, ketvirtas už prieš. Pasitikrinkime dėl ketvirtojo pakeitimo. Bals... Balsuoti baigiame. Pritarta. Penktasis pakeitimas, kas už prieš susilaikė pritarta. Septintasis, e, ketvirtos pastraipos, kas už prieš susilaikė. Pasitikrinkime, pradėme balsuoti dėl septintojo pakeitimo. Balsuoti baigiame. 13 už 13 prieš atmestą, 9 pakeitimas už prieš susilaikė pritarta. Pirmkis įprašo, praleido 8 pakeitimą, kas už jį, kas prieš susilaikė pritarta, 9 kas už prieš susilaikė pritarta. Šeštasis pakeitimas, kas už prieš susilaikė pritarta. Pirmasis kompromisas už prieš susilaikė pritarta. 11 pakeitimas už, ne, 12, kas už, prieš susilaiko pritarta, 13 už, prieš susilaiko pritarta, 14 už, prieš susilaiko pritarta, 15 už, prieš susilaiko pritarta, gautinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Pono Kešmano pranešimas dabar. Pirmas pakeitimas, kas už prieš susilaikė pritarta. Antras kompromisas už prieš susilaikė pritarta. Trečia, tai yra antras pakeitimas už prieš susilaikė. Kas už prieš? Atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinkime, pradedame elektroniniu būdu balsuoti dėl antrojo pakeitimo. Baigiame balsuoti atmestą. Trečias pakeitimas, kas už, atkrinta. Ketvirtas, kas už, prieš susilaiko, manau, kad atmestą, bet pasitikrinkime. Atsiprašau, šiandien nelabai išeina balsuoti greičiau, nes balsų santykis labai neaiškus. Atmestą penktas pakeitimas, kas už, prieš susilaikė pritarta, šeštas, kas už, prieš susilaikė pasitikrinkime dėl šeštojo. Kai kurie balsuoja labai ilgai. Balsuoti baigiame. Pritartam. antroji pastraipa žodinė pataisa, kas už prieš susilaiko pasitikrinkime dėl žodinės pataisos. Pradedame balsuoti, balsuoti baigiame. Pritarta. Aštuntasis pakeitimas atkrinta, reikia balsuoti dalimis, tiksliau kas už. Tačiau pastraipo devintas pakeitimas už prieš susilaikė pritarta, dešimtas pakeitimas už prieš susilaikė atmesta, ketvirta pastraipa pirmas kompromisas, kas už prieš susilaikė pritarta. 12 už prieš susilaikė pritarta. 13 už prieš susilaikė pritarta. 14 pakeitimas už prieš susilaikė pritarta. 15 pakeitimas už prieš susilaikė pritarta. 16 atkrinta, taip pat ir 17, 18, kas už, prieš susilaikė pritarta, 19 už, prieš susilaikė pritarta, 20 už, prieš susilaikė pritarta, gautinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta vienbalsiai. Sveikiname. Ponas Bermanas prašo žodžiu. Pone pirmininkė, noriu pastebėti, kad e, jūs puikiai tvarkatės su balsavimo eiga, turint omenyje, kad praleidote naktį lėktuve. Ačiū, ponė Birmanė. Taigi dabar ponas Vinsono pranešimas. Dėl 32 pataisos vėliau pakalbėsime, pradėkime nuo 38, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta, 39 už, prieš susilaikė pritarta, 40 už, prieš susilaikė pritarta, 41 už, prieš susilaikė pasitikrinkime. Dėl 41 pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 15 už 12 prieš, 42 kas už, prieš susilaikė atmesta 43 pakeitimas iš dviejų dalių, kas už pirmąją, kas prieš susilaikė pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaikė pritarta. 44 pakeitimas taip pat iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaikė atmesta, kas už antrąją dalį, kas prieš, susilaikė pritarta, 45 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta, 46 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta, 47 kas už prieš susilaikė atmesta, 48 už, prieš susilaikė pritarta, 49 iš dviejų dalių, kas už pirmąją, kas prieš susilaikė pasitikrinkime, pradėm balsuoti dėl pirmos dalies, 49 pakeitimo. Balsuoti baigiame. 15 už 12 prieš pritarta. Antroji dalis, kas už prieš susilaikė pritarta, 40, 50 iš dviejų dalių, kas už pirmąją, prieš susilaikė, nežinau, reikia pasitikrinti, pradedame balsuoti dėl pirmosios dalies 50 pakeitimo, balsuoti baigiame, 16 už 11 prieš pritarta, dar žodinė pataisa tarp dviejų dalių, už prieš susilaikė atmesta. <clears throat> Žodinis pakeitimas numeris 3. Kas už? Kas prieš? Manau, kad pritarta, bet pasitikrinkime. Pradedame balsuoti dėl žodinės pataisos. Balsuoti baigiame. Pritarta. 15 už 12 prieš. Antroji 50 pakeitimo dalis už prieš susilaikę atmestą. 51 pakeitimas už prieš susilaikę pritarta. 15 pakeitimas inta komiteto už prieš susilaikė atmesta, 52 už, prieš susilaikė pritarta, 503 už, prieš susilaikė pritarta, 504 ir 5 už, prieš susilaikė pritarta, žodinis pakeitimas numeris 2, kas už, prieš susilaikė pritarta, 56 atkrinta. 57 iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaikė pritarta, kas už antrąją dalį. Prieš susilaikė pasitikrinkime dėl antrosios dalies. Balsuoti pradedame. Ponas Gerėro atgavo savo balsavimo kortelę, puiku. Taigi Balsuoti baigiame. Atmesta 58 pakeitimas, kas už. Prieš susilaikė pritarta. Penktoj pastraipa trečias kompromisas už prieš susilaikė pritarta. 63 pakeitimas, kas už prieš susilaikė pritarta. 64 iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko atmesta. Ne, pasitikrinkime. Jeigu jau sakai, kad reikia tikrintis, tai ir pasitikrinsim. Pradėme balsuoti dėl 64 pirmosios dalies, balsuoti baigiame. Atmestam. Antro dalis, kas už. Prieš susilaiko pritarta. 65 pakeitimas už, prieš susilaiko pritarta. 66 kas už prieš susilaiko. Pritarta 67 už prieš susilaiko. Pasitikrinkime, pradėme balsuoti dėl 67. Balsuoti baigiame. Pritarta. Inta penktasis pakeitimas. Kas už Inta penktąjį prieš susilaiko pritarta. Intas šeštasis už prieš susilaiko pritarta, intas septintasis už prieš susilaiko pritarta, intas aštuntasis iš dviejų dalių, kas už pirmąją, prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, prieš susilaiko pritarta, inta devintasis, kas už, prieš susilaiko pritarta, inta dešimtasis, kas už prieš susilaiko pritarta, inta vienuoliktas, už prieš susilaiko pritarta, inta tryliktas, už prieš susilaiko pritarta, inta septynioliktas, už prieš susilaiko pritarta, ketvirtas kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuokime dėl 72, kas už, prieš susilaiko pritarta, 73 už, prieš susilaiko pritarta, 74 už, prieš susilaiko tikrinamės, 74 pradėjome balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 75. Kas už prieš susilaiko pritarta. 77. Kas už prieš susilaiko pritarta. 79. Iš dviejų dalių. Kas už pirmąją. Jeigu mūsų už nugarų kalbėtumėte truputėlį tyliau, būtume dėkingi, nes jūsų kalbėjimas trukdo balsuoti žodinis pakeitimas. Jūs pristaraujate šiam žodiniam pakeitimui. Taigi balsuojame dėl antrosios dalies 79 pakeitimo. Kas už? Prieš susilaikų pritarta. <clears throat> Trečioji dalis 79 pakeitimo. Kas už? Prieš susilaiko pritarta, 80 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta, 81 kas už prieš susilaiko pritarta, 82 kas už prieš susilaiko pasitikrinkime dėl 82. Balsuoti pradedame ir baigiame. Atmesta. Inta pirmasis, kas už prieš susilaiko pritarta. 83 kas už prieš susilaiko pritarta. 84 iš dviejų dalių, kas už pirmąją prieš susilaiko pritarta, kas už antrą, kas prieš susilaiko pritarta. 85 kas už prieš pasitikrinkime dėl 85, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame atmesta. 86 už prieš susilaiko pritarta, 87 už prieš susilaiko pritarta, 88 už prieš susilaiko pritarta, 89 už prieš susilaiko pritarta, 90 už prieš susilaiko pritarta. 91 už prieš susilaiko, pasitikrinkime dėl 91, pradėjome balsuoti. Paskubėkite, balsuoti baigiame, atmesta. Dėl pirmo pakeitimo yra prieštaravimo. Taigi dėl nebalsuojame. 92 jis atkrinta ar ne? Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 93 kas už? Prieš susilaiko pritarta. 94 už? Prieš susilaiko pritarta int 2 neatkrinta, taigi kas už prieš susilaiko pritarta, int 3 už prieš susilaiko pritarta, int 12 ties už prieš susilaiko tri, pritarta, int 16 iš trijų dalių, kas už pirmąją dalį prieš susilaiko pritarta, kas už e, antrąją dalį kas prieš susilaiko atmesta, trečioji dalis kas už, prieš susilaiko atmesta. 95 pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmesta, 96 už, prieš susilaiko pritarta, 97 už, prieš susilaiko atmesta, 90 norite pasitikrinti dėl 97. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Aš sakiau, kad pritarta, ne, viskas buvo teisinga. 98 už, prieš susilaiko pritarta, 99 už, prieš susilaiko pritarta, šimtasis už prieš susilaiko pritarta, 101 už prieš susilaiko pritarta, 102 iš dviejų dalių, kas už pirmąją prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją prieš susilaiko pritarta, 103 kas už prieš susilaiko pritarta, 104 už prieš pasitikrinkime dėl 104 balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarkim. Inta 14, kas už. Prieš susilaiko atmesta. Penktasis kompromisas, kas už. Prieš susilaiko pritarta. Tolesni atkrenta. Dabar balsuokime dėl 108, kas už. Prieš susilaiko, nežinau, koks balsavimo rezultatas, manau, kad atmesta, bet pasitikrinkime, pradedame balsuoti dėl 108, balsuoti baigiame, pritarta. Vertė pasitikrinti, 109 iš dviejų dalių, kas už pirmąją, prieš laiko pritarta, kas už antrąją, prieš susilaiko pritarta, 110, kas už, prieš Pasitikrinkime dėl 110. Ar aš pavargau, ar jūs jau nebe, nebekeliate rankų. Pritarta didelę balsų persvarą. Be to 111 kelkit rankas už prieš susilaiko. Pritarta 112 už prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 112. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 113 pritarta, 114 pritarta, 115 už prieš susilaiko pritarta, 116 už prieš susilaiko pritarta, 117 iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją prieš susilaiko atmesta už prieš susilaiko pritarta 119 dviejų dalių, kas už pirmąją, prieš, už antrąją, už prieš susilaiko atmesta 120 už prieš susilaiko. Pritarta 121 už prieš laiko. Pritarta 122 už prieš susilaiko. Atmesta 123 už prieš Pasitikrinkime dėl 123 pradedame <clears throat> balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Žodinis pakeitimas numeris 4 už prieš susilaiko pritartas šeštas pakeitimas už prieš susilaiko, pritartas septintas už prieš susilaiko, pritarta devintas už prieš susilaiko pritarta. Devintas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Dešimtas už prieš susilaiko pritarta. Vienuoliktas už prieš susilaiko pritarta. Dvyliktas už prieš susilaiko pritarta. Keturioliktas už prieš susilaiko pritarta. Penkioliktas už prieš susilaiko pritarta susilaiko, manau, kad pritarta, bet pasitikrinkime dėl 15. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta 16 pakeitimas, kas už, prieš. Pone Kešmanai, jūs vėluojate, taigi nežinau, kaip ten viskas bus, ar yra 16 pakeitimas. Pasitikrinkime, balsuoti pradame ir baigiame. Pritarta. 17. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. 17. Kas už, prieš, susilaiko pasitikrinkime dėl. Mes dėl 18 balsuojame. Pirmininkė atsiprašo. Taigi 18. Kas už, prieš, susilaiko atmesta, 19 už, prieš susilaiko pritarta, 20 už, prieš susilaiko atmesta, 21 už, prieš susilaiko atmesta, 22 už, prieš susilaiko atmesta, 23 už, prieš susilaiko atmesta, 24 už prieš laiko pritarta, 25 už prieš susilaiko pritarta, 26 už prieš susilaiko pritarta, 27 už prieš susilaiko pritarta, dvi... E, antrasis kompromisas. Jeigu ponas Bermanas teiktųsi nustoti plepėti ir mane blaškyti, Pone pirmininkė, aš bandžiau skatinti tautų draugystę, tai yra taip pat labai svarbus dalykas. Neįtikėtina. 28 pakeitimas atkrinta. Kokie dar atkrinta? Dėl 31 dabar balsuojame, kas už. Prieš susilankom pritarta. 32 iš dviejų dalių Siūloma išbraukti žodį without EU. Iš dviejų dalių, kas už pirmąją prie susilaiko. Taigi šiek tiek e, daugiau drausmės. Panašu, pirmininkė, pradame balsuoti dėl pirmos dalies elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame pritarta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko. Nu, bet kelkite rankas. Tikrinamės dėl antrosios dalies. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmest. 33 pakeitimas iš trijų dalių, kas už pirmąją, prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, prieš susilaiko pritarta, kas už trečiąją prieš susilaiko pritarta, 304, kas už prieš susilaiko pasitikriname, dėl 304 pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 35 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, 36 už prieš susilaiko pritarta, 37 už prieš susilaiko pritarta. Pirmasis pakeitimas. Kas už prieš susilaiko pritarta, antras pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, trečias už prieš susilaiko pritarta, ketvirtas už prieš susilaiko pritarta pritarta, penktas už, prieš susilaiko pritarta, galtinis balsavimas, elektroniniu būdu pradėm balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Sveikiname pranešėją. Je fais une petite parenthèse pour euh, accueillir le groupe de. Taigi dabar norėčiau padaryti pertraukėlę, pasveikinti grupę, kuri prisijungė prie mūsų. Sveiki atvykę. Alors. Nous passons euh, au rapport de M. Tyrolien. Taigi dabar periname prie pono Tyrolieno pranešimo. Amendement numéro 11 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Pirmas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 12 pakeitimas. 14 pakeitimas. Kas už, prieš, Taigi čia yra kalbinė dalis susijusi su 14 pakeitimu. Taigi pradedame balsuoti dėl 14, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. 15 pakeitimas. Trys dalys, dvi dalys yra. Kas už pirmą dalį? Prieš susilaiko patvirtinta. Antroji dalis. Kas už, prieš susilaiko patvirtinta. 16 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. 17 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. 18 kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Pirmas žodinis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta. Kitas atkrenta. Antras kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. 2021 atkrenta. Antras žodinis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta. 23 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 24, kas už, prieš, ne šitas atkrenta. 25, 25, kas už, prieš, patvirtinta. Septinta dalis biudžeto, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Trečias žodinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas žodinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau atkrenta. 27 pakeitimas, kas už. Taip, 27. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 28 atkrenta. 29. Kas už, prieš, susilaiko. Prieš. Trisdešimt pirmas. Pradedame balsavimą. Atmesta. Trisdešimt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 Mais on l'a voté D'accord, on doit le voter. Taigi turime balsuoti. Kalbame apie 16 dalį. Tai yra atskiras balsavimas, bet nepažymėtas. Iš tikrųjų yra trys dalys, turime pradėti. Taigi aš tęsiu. Trys dalys.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 Penktas žodinis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta. Šeštas pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta. 35 pakeitimas. Ne. Septintas, kas už, prieš susilaiko priimta. 37 pakeitimas. Trys dalys. Pirmoji dalis, kas už, prieš susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, prieš susilaiko. Pasitikriname antroji dalis, 37 pakeitimas, pradedame balsuoti. Baigiame. Priimta. Trečioji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 38 pakeitimas atkrito. 39, kas už, prieš. Pasitikriname. 39 pakeitimas, pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 40 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 41, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 42, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 8 žodinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. Penktas kompromisas, kas už prieš susilaiko priimta. Biudžeto ketvirtas dalis, kas už prieš susilaiko priimta. Šeštas kompromisas, kas už prieš susilaiko priimta. Penkisdešimtas pakeitimas, kas už prieš sulaiko priimta. Biudžeto šešta dalis, kas už, prieš susilaiko atmesta. 52 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta. 53 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta. 10 žodis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta. Toliau antra biudžeto dalis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Biudžeto trečia dalis, kas už. Galime balsuoti dėl visų trijų iki dešimto. Blokų iki padešimto, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Toliau moterų komiteto Pirma dalis, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Toliau siūlau balsuoti dėl visų nuo moterų antro iki 18, ne iki 14. Bet aš išsakiau 14. Taigi, nuo antro iki 14. Fem. Taigi, kur norėtumėt? 11.12. Gerai, antras pakeitimas moterų, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Trečias, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Ketvirtas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Penktas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Šeštas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Septintas, moterų, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Aštuntas moterukas už, prieš, susilaiko, atmesta. Devintas moterukas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dešimtas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Vienuoliktas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dvyliktas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Tryliktas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Keturioliktas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta 15, kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinsime 15, pradedame balsuoti, baigiame. Patvirtinta 16 moterų, kas už, prieš, susilaiko, atmesta 17, kas už, prieš, susilaiko, atmesta 18, kas už, prieš, susilaiko, atmesta 19, kas už, prieš Dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta antroji dalis. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 20 moterų dalis, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Konstatuojamosios dalys, 11 žodinis pakeitimas, pono ponga, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Šeštas, septintas pakeitimas, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Dvyliktas žodinės pakeitimas, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Devintas pakeitimas, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Tryliktas pakeitimas, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Keturioliktas, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Penkioliktas, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Dešimtas, kas už, prieš susilaiko patvirtinta moterų A, kas už, prieš, susilaiko atmesta, fem B, už, prieš, susilaiko atmesta, fem C, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta, fem D, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta, fem E, už, prieš, susilaiko atmesta, fem F, kas už, prieš, susilaiko atmesta, fem G, kas už, prieš, susilaiko atmesta, FemH, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Toliau vienu, pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta, antras pakeitimas už, prieš, susilaiko patvirtinta, trečias pakeitimas už, prieš, susilaiko patvirtinta, ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta, penktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta, fem pirmas, kas už, prieš, susilaiko atmesta, fem antras, kas už, prieš susilaiko atmesta, fem trečias, kas už, prieš susilaiko a, patvirtinta, fem ketvirtas, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Dabar galutinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Sveikiname pranešėją. Alors, nous allons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 susilaiko atmesta. Galutinis balsavimas. Pradedame. Patvirtinta. No. Nous allons passer au... Dabar periname prie pono Tirolijano pranešimo. 30 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 16, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 17, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 18, už, prieš, susilaiko atmesta. 19, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 20, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Pirmas žodinis e, pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 21 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 32, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. A kompromisas, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 22 e, užimtumo komiteto, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 34 kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 35 kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 36 kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 37 kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 38 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 39 kas už, prieš, prieš susilaiko patvirtinta, B kompromisas, kas už, prieš susilaiko patvirtinta, 42 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko patvirtinta, 43 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko patvirtinta, C kompromisas, kas už, prieš susilaiko patvirtinta, 44 47 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Peš pirmas, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 48 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 12 pakeitimas, kas už. 11, atsiprašau, pirmininkė, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 12 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Užimtumo 24, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 49 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Užimtumo 25, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. 26, kas už, prieš susilaiko atmesta. 27, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Antras žodinis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. 28. Ne, 29 užimtumo, kas už, prieš susilaiko patvirtinta, 51 pakeitimas, kas už prieš susilaiko patvirtinta, 30 užimtumo, kas už prieš susilaiko patvirtinta, užimtumo 31, dvi dalys, kas už pirmą dalį, prieš susilaiko patvirtinta, antroji dalis, kas už prieš susilaiko atmesta. 32 užimtumo, kas už prieš susilaiko patvirtinta, 33 užimtumo, 3 dalys, pirmoji dalis, kas už prieš susilaiko Patvirtinta antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Trečioji dalis, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Užimtumo 34, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 35, kas už, ponia Kešmanai, 35, kas už, prieš, susilaiko Dar kartą, nes nežiūrėjau. 35. Kas už prieš susilaiko atmesta. 53. Kas už prieš susilaiko priimta. Užimtumo. Ne, 54. Kas už prieš susilaiko priimta. 37. pakeitimas. Kas už prieš susilaiko patvirtinta. 38. pakeitimas. Kas už prieš susilaiko priimta. Užimtumo 39. Kas už prieš susilaiko atmesta. Užimtumo 40. Kas už prieš prieš susilaiko. Patvirtinta 41 dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, prieš susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, prieš susilaiko atmesta. 42 užimtumo, kas už, prieš susilaiko priimta. 43 kas už, prieš susilaiko atmesta. 44 kas už, prieš susilaiko priimta, 55, kas už prieš susilaiko priimta, 45 užimtumo, kas už Galim iš karto iki 56, taip? Gerai. Ne. Taip? Taigi, dėl visų, nuo 45 iki 56, kas už, prieš, susilaiko priimta. 13 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 57, kas už, prieš, susilaiko priimta. Nuo 58 Ne, 58, kas už prieš susilaiko priimta, 50, kas už prieš susilaiko priimta, 59, kas už prieš susilaiko. Dar kartą. 59 elektroniškai. Balsavimas baigtas. Atmesta. 51 užimtumo, kas už prieš susilaiko priimta. 52 užimtumo, kas už, prieš, susilaiko priimta. Siūlau nuo 53 balsuoti iki 64. iki 84. Siūlau nuo 53 iki 58 balsuoti iš karto, kas už prieš susilaiko priimta. Nuo 60 iki 66 dėl visų. Neįmanoma siūlau balsuoti nuo 60. Paklausykit manęs, nuo 60 iki D kompromiso. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 68. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 16. Pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 17. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 18 iki 72, kas už prieš susilaiko priimta. 20 pakeitimas, kas už prieš susilaiko priimta. Dabar siūlau nuo 21 iki 84. Gerai? E, kas už prieš susilaiko priimta. Na, jeigu jūs taip elgitės, tai man tai reiškia, kad jūs prieštaraujate. Uh, Dabar konstatuojamosios dalys. Pirma, kas už prieš susilaiko priimta. Užimtumo pirmas, kas už prieš susilaiko patvirtinta. Antras, kas už prieš susilaiko atmesta. 25 pakeitimas, kas už prieš susilaiko priimta. Užimtumo trečias, kas už prieš susilaiko priimta. Dabar iš karto nuo ketvirto užimtumo Ne, neišeina. Užimtumo ketvirtas, kas už prieš susilaiko priimta. Užimtumo penktas, kas už prieš susilaiko priimta. Užimtumo šeštas, kas už prieš susilaiko priimta. Užimtumo septintas, kas už prieš susilaiko priimta. 26 pakeitimas, kas už prieš susilaiko priimta. Užimtumo 8, kas už prieš susilaiko priimta. Užimtumo 9, kas už prieš susilaiko priimta. 27 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Užimtumo 10, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Užimtumo 11, 3 dalys, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, nežinau, pasitikrinsim. Balsuojame elektroniškai dėl pirmosios dalies. Užimtumo 11. Balsavimas baigtas. Priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Trečioji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas žodinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dvyliktas užimtumo. Iki keturioliktojo, nuo dvylikto iki keturiolikto, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Užimtumo penkioliktas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 29 pakeitimas dabar. Kas už, prieš, susilaiko priimta. Galutinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta vienbalsiai, sveikiname. Fois. Et eh, il faut voter. Nous avons déjà voté sur les amendements. Ouais. Maintenant, il faut voter sur la résolution législative ah, oui. qui accompagne le. Il faut également voter sur la. Taip pat reikia balsuoti ir dėl rezoliucijos. Teisė kūrinės rezoliucijos. Pradedame balsavimą. Balsavote, balsavimas baigtas.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 Alors, avant de poursuivre, je voudrais également que nous accueillions Charles. Dabar norėčiau taip pat e, šiltai pasveikinti lankytojų grupę iš Tulūzos, kurios pakvietė ponė Gres. Sveikiname žaliųjų grupę. <laughs> Voilà. Euh, le rapport de Madame Levin. Hmm. Taigi toliau tęsėme su ponios Levin pranešimu. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, Pasitikrinsime, pradedame balsuoti. Liuboteklių. Balsavimas baigtas. Atmesta. Pirmas žodinis pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Galutinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsavimas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Sveikiname ponę Levin. Alors, le dernier. Na ir paskutinis. Ponios Zaborskos pranešimas. Ataskaita. Tu fais très bien, tu fais très bien. Le dernier. Alors, le dernier, Madame Zabor. Pradėsime nuo pirmosios dalies. Pirmas pakeitimas, kas už prieš susilaiko patvirtinta. Antras pakeitimas, kas už prieš susilaiko pasitikrinsime. Antras pakeitimas, pradedame balsuoti. Pradedame. Baigta. Patvirtinta. Antroji dalis, pirmas kompromisas, kas už prieš susilaiko patvirtinta. Pirmas žodinis pakeitimas, kas už prieš susilaiko patvirtinta. Šeštas pakeitimas, kas už prieš susilaiko patvirtinta. Septintas pakeitimas, kas už prieš susilaiko patvirtinta. Aštuntas pakeitimas, kas už prieš susilaiko patvirtinta. Galutinis balsavimas pradedame. Balsavimas baigtas patvirtinta vienbalsiškai sveikiname ponę, ponę Zaborską. Uf. Merci. Alors, ah, vous n'êtes pas obligé de partir. Ačiū, ponai ir ponios komiteto nariai, jūs tikrai neprivalote išeiti iš salės. Je les laisse sortir bet palauksime, kol jie išeis. Alors, Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, Ok, ok. Entonces, te, te agrego ahí entonces. Nous allons continuer. Ceux qui veulent bavarder sont priés de. Tęsime posėdį, tie, kurie nori plepėti, prašome išeiti iš salės. Dabar svarstysime teminį tyrimą susijusi su formaciniu pranešimu žmogaus teisės skurdo klausimų peržiūra, veiksmai diskriminavimo dėl kastos klausimų, teisės reikalų pakomitetis e, rengia viešai klausimą dėl Pietų Azijoje pasitaikančių diskriminacijos atvejų dėl priklausomybės tam tikroms kastoms. Tokio pobūdžio diskriminacija yra viena iš svarbiausių problemų žmogaus teisų pagarbos srityje, nes ši problema susijusi su 260 milijonų žmonių visame pasaulyje, ypač Pietų Azijoje. Tokiu būdu yra pažeidžiamos pagrindinės žmogaus teisės, taikant e, tinkamus apribojimus susijusius su prieiga prie vandens, darbo vietų, dalyvavimu rinkoje, prieiga prie išsilavinimo. Tai yra didelė kliūtis siekiant įgyvendinti vystomosios pagalbos tikslus. Suteiksiu žodį ekspertams, kad pristatytų šio tyrimo rezultatus. Po to kalbės ponė Longsdorf ir kiti pranešėjai. Pirmiausiai suteiksiu žodį ekspertams, kad pastarėjai pristatytų tyrimą. Ir pirmoji kalbės ponė Lamsdorf, ji gali kalbėti, jei manoma, 10 minučių. Ir ji pristatys šį tyrimą. Prašau. Labai ačiū. Ačiū už galimybę pristatyti žmogaus teisų skurdo peržiūrą. Mano pristatymas bus būtent apie tai. Pirmiausia, tarsiu keletą žodžių, ypač kadangi vėluojame, keletą žodžių apie diskriminuojamą kastos pagrindų ir po to kalbėsiu apie tokį diskriminavimą Europos Sąjungoje ir tarsiu keletą žodžių apie diskriminavimą kastos form, pagrindų formas ir ką ES daro atskirose šalise, Bangladeše, Indijoje, Pakistane, Jemene ir pagaliau pakalbėsiu apie rekomendacijas, kurias mes siūlome būtent ką ES galėtų padaryti, kovant su tokia migra... E, diskriminacija kitose šalise. Esu įstikinęs, kad visi e, žino, kas yra kasta, tačiau trumpai paminėsiu. Kasta yra hierarchinis e, visuomenės suskirstimas pagal įvairias grupės, pagal hierarchiją. Dažnai tai yra siejama su hinduizmu, tačiau tai daugiau susijęs su uh, profesiją taip pat ne tik Pietričių Azijoje, bet ir kitose pasaulio šalise, pavyzdžiui, Afrikoje, Japonijoje ar Balyje. Apskritai 260 milijonų žmonių patiria tokią diskriminaciją, 167 milijonų gyvena Indijoje, visi kiti kitose šalise, Pietričių Azijoje ir kitose. Didžiausia grupė yra dalitai, tai jie nepakliūna į normalią kastų sistemą, nes jie neturi vanos, tai yra tam tikras kasta. Formaliai tai yra Indijoje prieš nu, patvirtinant naują konstituciją, jie vadinami neliečiamaisiais, tačiau ta praktika tesama daugelėje šalių ir šiandien. Oficialus pavadinimas yra Scheduled kasta. Daugiausia tokį e, diskriminaciją patiria moteris ir pagal žmogaus išsivystymo rodiklį jos yra žemiausiame, ant žemiausio laiptelio, kalbant apie švietimą, sveikatą, pažeidžiamumą ir galimybę apsiginti. Jos patiria smurtą, įskaitant e, lytinį smurtą. Be to, atskiri atvejai dėl pažeidžiamų žmonių yra susijęs su žeminančiu darbu, pavyzdžiui, e, rinkimas. Kita pažeidžiama grupė yra vaikai, nes jie yra diskriminuojami e, švietimo srityje. Kaip jau sakiau, Didžiausios problemos yra smurtas, fizinis ir žodinis smurtas prieš kastas, e, jų teisų negerbimas, e, jų apribojimai visuomenėje ar e, religinėme gyvenime, jas, pavyzdžiui, draudžiama, trukdoma pakliūti į šventiklas. negali gauti paslaugų ar kitų išteklių ir patiria socialinį ekonominį boikotą. Diskriminavimas užimtumo srityje yra didžiausias veiksnys, nes kastos dažnai organizuojamos e, amato pagrindų, darbo pagrindų. Tai taigi, tam, tikros, tam tikrai darbai, kurie laikomi nešvariais, primetami dalitams ar žemesniems kastams. Teisingumas taip pat yra svarbus, nes egzistuoja kai kuriuose šalise teisės aktai nukreipti prieš kastas, nors ne visose, o tokio, tokių teisės aktų įgyvendinimas e, saugantis kastas yra prastas. ES jau keletą kartų kalbėjo apie diskriminavimą kastos pagrindų, pavyzdžiui, Europos parlamente rezoliucijose, kurios čia išvardytos. Tai yra žmogaus teisų situacija tarp dalytų Indijoje ir pastaraisiais metais buvo patvirtintos dvi rezoliucijos žmogaus teisų politika ir paskelbta straipsnių dėl diskriminavimo kastų pagrindo Indijoje. Išvardijant pačias aiškiausias problemas. Buvo keletas klausimų, vyksta, vystamasis bendradarbiavimas, tačiau šis klausimas neįtrauktas į ES žmogaus teisų ataskaitą. Kanalai, kuriuos turi ES, trumpai yra dialogas, ypač žmogaus teisų dialogas, vystamasis bendradarbiavimas, humanitarnė pagalba ir prekybos santykiai. Toliau aš pakalbėsiu apie tai, kaip šis klausimas sprendžiamose penkiose šalise. Bangladeše pirmiausia, norint pademonstruoti, kad svarbu turėti galvoje šalį ir regioną. Norėčiau pabrėžti tai, kad reikalinga informacija, kad būtų galima prasmingai veikti. Bangladeše tipiškos formos jau buvo paminėtos segregacija, dis, dis, diskriminacija užimtumo aspektų, kitos e, diskriminacijos formos, kurios yra neteisėtos pagal konstituciją, tačiau apskritai žinios apie diskriminaciją yra menkos. Yra dalytų tam tikras e, judėjimas, kuris e, šiek tiek įsibėgėja palyginti su Nepalu ir Indija, problema dėl kastų suvokimas yra žemas. Bendradarbiavimas su Bangladešu yra vystamasis bendradarbiavimas visų pirmiausia, tai yra būdų, kaip galima būtų spręsti šią problemą, tačiau mes analizuojame, išanalizavome svarbiausius dokumentus e, bendradarbiavimo su Bangladešu srityje Toliau Indija. Tai yra ypatingas atvejis, nes Indijoje yra didžiausia dalytų dalis ir turi visai kitokį pasaulinį svorį palyginti su kitomis šalimis. Ir Indijoje diskriminacijos klausimą aptarėme dešimtmečius. Diskriminacija yra neteisėta pagal 49 metų konstitucija, pavyzdžiui, tualetų išvečių valymas rankomis, kurį verčiame dirbti dalytai. Dalytai turi tam tikrą kvotą ir jie yra atstovaujami pagal jų užmamą dalį gyventojų sudėtyje, tačiau tų teisės aktų įgyvendinamas yra prastas. Ir nors visi žino istorijų, kai dalytai pakyla galbūt aukštai visuomenėje, užima aukštas politinės pozicijas, tačiau teisės aktų gyvenimas yra prastas, kadangi tema Indijoje yra jautri, yra e, sunku apie tai kalbėti su ES, su Indija. Nors rezoliucijoje parlamento minimi tokie dalykai, kad reikia spręsti tokius klausimus per vadovų susitikimus su Indija. Oficialiai tai per tris vadovus sutikimus nebuvo daroma. Ir tai nemenima svarbiausiuose dokumentuose. Vystamojo bendradarbiavimo darbe diskriminavimas kastų pagrindų yra įtraukiamas, tačiau ne visapusiškai neintegruotai. Mes panalizavimo keletą projektų, kartais šis klausimas įtraukiamas, bet ne visapusiškai ir nepakankamai integruotai. Nepalas padarė didelę pažangą, kovojant su tokia diskriminacija, nors ši tema nėra e, labai aktyviai minima per pastarosius 15 metų, tačiau pastarosius 10 metų E, tempas darbo padidėjo, diskriminavimas kasto pagrindų buvo uždraustas 90 metais, 2011 metais prieimus diskriminacijos ir neliečiamumo aktą, e, diskriminacija tapo neteisėta, panaikinant daugelį spragų ir Nepalas padarė daug pažangos pasinaudodamas taip pat ir bendradarbiavimu ir dirbdamas ES ir patvirtinamas daug ES pasiūlymų. Dar labai trumpai keletas žodžių apie Pakistaną ir Jemeną. Nors šios šalis paprastai nėra siejamos su diskriminavimu kastos pagrindu, yra žemų kastų grupių gyvenančių abiejose šalise, tačiau kadangi šalise ta problema menkai pripažįstama, ir e, santykiuose su ES bendradarbiavimo e, kontekste tai menkai paliečiama. Taigi kaip tai pakeisti, kokios mūsų rekomendacijos? Svarbiausia, vertinant, e, reikia vertinti teisės aktus, vertinant didelius skirtumus tarp šalių ir regionų, nes kartais atskiros kastos patiria savotišką diskriminavimą, informacijos apie tai būna mažai, todėl reikia rinkti tą informaciją, kai reikia. Mes savo pasiūlymus grupavome pagal tai, ką ES jau yra, sužinodamusi, integruodama žmogaus teisų klausimus. Tai yra, reikia įtraukti diskriminavimo sąlygas į bendradarbiavimo e, sutartis, daugiau finansuoti projektus susijusius su diskriminacija, ir svarbiausi projektai turėtų atsižvelgti į diskriminavimą tai kastos pagrindų visuomet. Ir reikia teikti minimalias rekomendacijas įvairiems sektoriams. Tyrimai ypač po tsunamio parodė, kad žmonės iš žemesnių kastų e, yra labai pažeidžiami ir negauna pagalbos stichinių ar žmogiškų nelaimių atvejais. Todėl reikia plėtoti vystamą į bendradarbiavimą, kad būtų galima e, pirmiausia surinkti informaciją ir parengti darbuotojus dirbti su tokia diskriminacija. Tai galima daryti kartu su dalitų ir žemųjų kastų grupėmis, kurios egzistuoja ir turi surinkusios nemažai informacijos. Ir galima būtų panaudoti ES fokuso grupės. Na ir pagaliau paskutinis ekranas su paskutinėmis rekomendacijomis. Uh le temps de parole des autres intervenants, donc je ne sais pas. Taigi, manau, kad reiktų leisti pasisakyti ir kitiems kalbėtojams, kitaip nekorektiškai elgtumėmės jų atžvilgių. Dabar steiksime žodį. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, kad pasikeitėte mintimis šią temą ir kad pradedate diskusijas dėl to, ką galėtų padaryti ES siekdama panaikinti tokio pobūdžio diskriminaciją. Kaip jūs sakėte, 260 milijonų žmonių visame pasaulyje, e, daugiausiai iš jų gyvenantis Pietų Azijoje, yra paveikti šios diskriminacijos. Jūs parengėte konstruktyves rekomendacijas. E, dauguma vadinamųjų neliečiamųjų susiduria su nuolatiniu žeminimu ir skurdu. Tokiems žmonėms e, yra nesuteikiamos pagrindinės teisės ir žeminamas jų orumas. Nepaisant specialiųjų priemonių ir specialiųjų teisės aktų daugelie šalių, diskriminacija kastos atžvilgių vis tiek yra išlikus labai plačiai paplitusi. Tokie žmonės vis dar yra labai smarkiai diskriminuojami, jiems yra nesuteikiama prieiga prie viešųjų paslaugų, e, išteklių, vandens, pavyzdžiui, švietimo, darbo, sveikatos priežiūros paslaugų ir taip toliau. Jie dažniausiai gyvena segregacijoje. E, diskriminacija dėl kastos e, taip pat siejasi su kitomis diskriminacijos formomis ir tai veda į daugybinę diskriminaciją ir pažydžiamumą, ypač kalbant apie moteris ir vaikus. Uh, Tokia neliečiamųjų kasta proporcingai yra paliesta priverstinio darbo, jie yra nuolat kankinami ir taip toliau. Taigi diskriminavimas dėl kastos ir toliau išlieka pagrindiniu struktūriniu veiksniu, besisėjančiu kartu su skurdu. Ta taip pat lydi ir socialinė atskirtis. Taigi būtina sistemiškai spręsti šią diskriminavimo formą bendradarbiaujant su daugeliu partnerių, taip pat atsižvelgiant į ES e, vystomą į bendradarbiavimą. Pažymėtina, kad Europos parlamentas savo gruodžio mėnesio rezoliucijoje e, pasisakančioje prieš nereičiamųjų kastos diskriminavimą, ypač moterų, tokių moterų diskriminavimą, e, visgi nedavė rezultatų, kai kuriuose šalyse toks diskriminavimas tik didėja. Būtina užtikrinti teisės užtikrinimo mechanizmus, e, kartu taikant ir žmogaus e, teisų gynimo priemonės. Pastaraisiais dešimtmečiais e, žmogaus teisų gynimo mechanizmai, įskaitant visuotinės periodinės peržiūras ir kitus instrumentus, nuolat praneša, jog yra labai plačiai paplitę su diskriminavimu dėl kastos susiję pažeidinėjimai. Junktinių tautų aukšto lygio komisaras Navipilė išreiškė susirūpinimą, kad diskriminavimas dėl kastos pažeidžia pagrindinius žmogaus teisų principus susijusius su lygybė ir nediskriminavimu. Jis taip pat paragino jungtinių tautų valstybės narės imtis veiksmų jungtinių tautų žmogaus teisų taryboje ypač siekiant e, remti jungtinių tautų pagrindų e, dokumentą siekiantį panaikinti tokių formų diskriminaciją. Dabar žvelgiant į tai, e, kokių rekomendacijų jau ėmėsi, kokias rekomendacijas jau pateikė Europos parlamentas, matome, jog vis dar išlieka neįgyvendintos šios rekomendacijos. Todėl reikia skubiai imtis tarptautinių priemonių tam, kad e, būtų suteiktas prioritetas e, šiai problemai susijusiai su žmogaus teisėmis ir vystimusi, tam, kad būtų suteiktas pagrindinis būtinas pagrindas e, konstruktyviam dialogui šioje srityje. ES finansinė parama, įskaitant ir neliečiamųjų kastai, yra labai vertinama, tačiau akivaizdu, kad yra reikalingas e, dupatesnis politinis metodas. Todėl mes siūlome, atsižvelgiant į šios problemos mastą ir pobūdį, ES sistemiškai vertinti šias problemas, e, taikant e, sisteminius politinius instrumentus. Iš patirties matome, kad e, nesugebėjimas e, išspręsti šių klausimų susijusių su diskriminavimu dėl kastos siejasi su tuo, jog trūksta šios problemos pripažinimo, trūksta strategijų, analizės ir reikalingų priemonių. Laimė ES turi labai daug priemonių savo rankose. Ji pateikė daugybę konstruktyvių pasiūlymų savo tyrimę kaip reikėtų tai įgyvendinti. Taip pat buvo pateiktos gairės, įvairios strategijos ir tvarkaraščiai valstybių lygių. Labai svarbu šią sritį įtraukti ir į žmogaus teisų strategijas, tam, kad ši problema daug plačiau atsispindėtų žmogaus teisų dialoge. Norėčiau Jums paminėti keletą pagrindinių dalykų galiausiai politinės gairės e, siekiant spręsti diskriminavimą dėl kastos ir sistemiškai tai sieti su visomis e, atitinkamomis ES strategijomis e, ir veiksmų planais. Galėčiau Jums pateikti daugiau pavyzdžių, tačiau neturiu pakankamai laiko. Čia reikėtų tai sieti su bendradarbiavimu žmogaus teisų srityje, įtraukti ir prekybos, verslo partnerius ir dirbančius žmogaus teisų gynimo srityje. Taip pat būtina pripažinti tai, jog reikia skirti reikiamą dėmesį diskriminavimui dėl kastos. Antra, ES turėtų veikti daug sistemingiau ir aktyviau, siekdama spręsti žmogaus teisų problemas politinėme dialoge ir galėtų pasinaudoti visomis rekomendacijomis iš jungtinių tautų sistemos. Tai yra prieinama ir vertintina. Ir galiausiai mes, ES, taip pat turėtų daug sistemiškiau įtraukti pilietinę visuomenę ir pasinaudoti gerosios praktikos metodais. Ir žinoma, taip pat labai svarbu, kad ES imtųsi iniciatyvos jungtinių tautų žmogaus teisų taryboje, skatindama laikytis pagrindinių parengtų gairių šioje srityje. Ir dar paskutinis sakinys. ES taip pat turėtų spręsti diskriminavimą dėl kastos ir vertinti tai lygiai vertiškai su diskriminacija dėl kitų pagrindų, tokių kaip lytis, rasė ir taip toliau. Dėkoju. Merci beaucoup. Je vais à présent passer la parole aux députés. Alors je vous préviens, nous sommes. Perdusiu žodį dabar komiteto nariams. Noriu priminti, kad smarkiai atsiliekame nuo grafiko. Pradėsime nuo Pono Donskio, ačiū, pane pirmininkė. Visiškai pritariu dėl argumentų išsakytų apie diskriminaciją kastos pagrindų, prilyginant ją diskriminacijai lyties, tautybės tikėjimo pagrindų bandymas pateisinti, yra bandoma pateisinti kasinę diskriminaciją tam tikrais uh, kultūros savitumais, tai yra visiška nesąmonė. Džiaugiuosi, kad Europos parlamentas e, įtraukė uh, svarbės nuostatas dėl dulytų neliečiamųjų kastų savo 2011 metų ataskaitą dėl žmogaus teisų padėties pasaulyje. Mes turime dėti visas pastangas, kad e, kuo veiksmingiau sutelktume savo pastangas spręsdami šią problemą. Ir noriu kreipti dėmesį į vystimosi komiteto pranešimą savo iniciatyvą, iniciatyvą šiuo klausimu. Ačiū, tik žodį, ponui Kešmanui. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju poniai Langsdorf ir poniai Nerling už jų pristatymus, pranešimus. Pritariu ponai Donskiui. Visiškai vakar diskutavome apie diskriminaciją, kurią moterys, apskritai žmonės patiria dėl savo lytinės orientacijos ir visuomet bandoma pateisinti tai kultūriniais savitumais. Taigi kultūra taip pat turi vystytis ir pasikeisti. <clears throat> Šie klausimai yra svarbus daugeliu šio komit nu, parlamento komitetų. Todėl geriausia yra renkti šiame komitete pranešimą savo iniciatyvą ir pasiūlyti atinkamą veiksmų planą siekiant reaguoti į šiuos reiškinius ir pasiūlyti atitinkamus veiksmų gyvendinimo terminus, nes ši diskriminacijos forma yra susijusi su kitais diskriminacijos būda. Ačiū, ponė Gres, ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti dviems ekspertams už aiškiai pristatytą nuomonę. Noriu užduoti klausimą, kuri galbūt yra labiau skirta komisijai. Noriu paklausti, kokia kokius metodus ir strategiją ketina pasitelkti komisija tam, kad ES skiriama vystimosi pagalba pagal dvišalę sutartis, kuris skiriama toms šalims, kurios egzistuoja kastų sistema, nebūtų naudojama siekiant sustiprinti tinkamų kastų diskriminaciją ir siekiant užkirsti kelią nuo diskriminacijos kenčiančių gyventojų grupių tolesniam skurdimui. Ponas Bermanas. Labai ačiū už šios du pranešimus. ES politinis dialogas su šalimis, kuriuose egzistuoja su kastų sistema susijusi diskriminacija, ypač su Indija vyksta pakankamai sudėtinga, kadangi tai galinga šalis, kuri netgi nenori girdėti jokių kritinių pastabų, teikdama, kad jos teisės aktai yra tobuli šioje srityje, nėra apie ką kalbėti. Taigi labai sveitinga tokiamis sąlygomis diskutuoti, kadangi globaliame pasaulyje yra daug įvairių rėmėjų, pradedant Bilo Gateso fondo e, ir baigiant Kiniją bei Indiją. Todėl ES ir toliau turi siekti ginti žmogaus teisės, užtikrinti vienodas galimybės ir teisės visiems piliečiams, nesvarbu, kokios kilmės ar orientacijos lytinės ar kitokios jie bebūtų. Šis dialogas yra sudėtingas, tačiau ES privalo jame dalyvauti. Galbūt norėčiau šiek tiek patikslinti informaciją dėl ES veiksmų susijusių su kastų sistema grindžiamos diskriminacijos problemų sprendimu, nepaisant to, kad bus nutraukta dvišalė pagalba Indijai pagal partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą, bus galima tiekti paramą pilietinės visuomenės organizacijoms Indijoje ir toliau. Ir esu tikras, kad ES ir toliau rems pilietinės visuomenės, ypač dalytų organizacijas nes būtina užtikrinti, kad nacionalinių valstybės lygmenių jų balsas būtų išgirstas ir būtų apsaugotos jo, jų teisės, taip kaip jos privalo būti apsaugotos. Ačiū, panas Kortės Astra. Ačiū, pan pirmininkė, pirmiausia, norėčiau padėkoti abiem pranešėjams už um, jų pranešimus. Manau, kad uh, Visi puikiai žinome, jog kastų sistema yra susijusi su tikėjimu ir su socialiniu sluoksniu sistema. Ta problema kamuoja šimtus milijonų žmonių. Tai yra praktiškai neįmanoma ištrūkti iš priklausomybės tam tikrai kastai, kadangi kastų atstovai neturi beveik jokių žmogaus teisų ir jų palikonis pasmerkti gyventi taip pat atitinkamomis sąlygomis. Galbūt šią problemą būtų galima išspręsti pagerinus švietimo padėtį, tačiau ši padėtis yra praktiškai be išeities. Toks visuomenės susiskirstimas į kastas susijęs su priklausomybė tam tikrai religijai. Aš manau, kad mes turėtume parengti savo išvadas ir jas parengė įtraukti į savo komiteto darbą, nusiųsti jungtinėms tautoms tam, kad vyktų vaisingas dialogas su pilietinės visuomenės atstovais ir su kastų atstovais. Jag vill stryka under att det är inte kritik mot fru ordförande, men jag vill... Aš nenoriu kritikuoti mūsų pirmininkės, tačiau tikrai labai gaila, kad mums skirta tiek mažai laiko svarstyti šį klausimą. Išklausome dviejų pranešimų ir dėje mūsų pranešėjas jaučiasi persekiojamas tam tikra prasme tos aplinkybės, kad klausimui skirta tiek mažai vai, laiko. Šis klausimas diskriminacijos kontekste yra labai svarbus. Todėl kastinės diskriminacijos taip pat turime nepamiršti. Mes pasikvietėme šias ekspertes tam, kad jos mums pasiūlytų tam tikras idėjas, tam tikrus problemos sprendimo būdus, nes labai dažnai mes kai kurios klausimus pamirštame, nes kalbėdami apie dulytų kitų kastų diskriminaciją Mes kartais galėtume galvoti, jog esame įvairių skirtingų galimybių, kaip spręsti šią problemą, tačiau netgi jeigu mes dabar negalime jums pasiūlyti konkrečių problemų sprendimo būdų, šiandien mes turėtume imtis kažkokiu nors veiksmu, kad pagerintume 260 milijonų visame pasaulyje kenčiančių nuo kasinės diskriminacijos padėtį. Mes e, kalbama dažnai apie Indiją kaip demokratinę santvarką, tačiau šią demokratinę santvarką nedrįstama kelti viešumą šios problemos. Ačiū, kad sutikėte man žodį. Pane pirmininkė, pirmininkė, aš sutinku, kad laiko šiems klausimams niekada nebūna per daug, tačiau kadangi balsavome pakankamai ilgai, tai to laiko paprasčiausiai neliko, taigi reikia siekti gerinti mūsų darbo tvarką, tačiau dėja nieko negaliu padaryti. Man yra skirta tiek laiko, kiek skirta ir turiu atitinkamai gautų nuorodų laikytis. Taigi dabar dar kartą steiksiu žodį poniai Langsdorf, jeigu ji pageidautų sureaguoti į užduotus klausimus. Labai ačiū už pasisakymus, pastabas. Išgirdau tik vieną klausimą ir nemanau, kad jis buvo skirtas man. Taigi keletas dalykų, kuriuos galėčiau pasakyti. Svarstant šią temą visi sutarė, ta prasme tai yra lengva, tačiau sunku yra tai, kad visi sutinka, tačiau sunku ką nors padaryti. Ypač kaip girdėjome dėl Indijos. Tačiau yra keletas dalykų, kuriuos galima padaryti. Ir turime keletą idėjų ir aišku, kad atsirastų idėjų daugiau, jeigu būtų skiriama laiko diskusijai. Europos Sąjunga yra pasimokiusi šiaip integruodama žmogaus teisų klausimus į kitas temas ir tai galima panaudoti kovojant su kastų diskriminavimu, jeigu visa tai būtų integruota į įvairius dokumentus skirtus tam šalims. Labai ačiū. žodis komisijai, jeigu kas nors norėtų pasisakyti. Thank you. Labai ačiū, ponė pirminkė. Dėkuoju už šių tyrimų pristatymą ir ir kitą pasisakymą. E, su jumis mes esame susitikę keletą kartų, ar ne? Na, galiu pasakyti tik tai, kad komisija per žmogaus teisų dialogą, e, taip pat ir praktikoje, per teminę paramą, per teminės finansinės priemonės žengėme žingsnius e, šioms problemams spręsti ir turime pavyzdžių kai kuriuose iš šių šalių. kuomet e, rengiami projektai sprendžiant dalytų problemas daugiausia. Yra Europos priemonė demokratijai ir žmogaus teisėms. Būtent kolegos delegacijos, delegacijose pradeda e, vykdyti projektus skirtus šioms problemams spręsti. Diskusijose dėl kitų priemonių per ateinantį finansinį laikotarpį bandome suteikti šiam klausimui daugiau svarbos. Ir toliau teikti priemonių kolegams delegacijoms. Turime įvairių rekomendacijų, kurias galime aptarti viduje, tačiau sudėtinga, kaip visada, integruoti įvairias diskriminacijos formas, moterų diskriminacija, vaikų teisės. Tačiau mes šiais klausimais dirbame visais ligmenėmis. Priemonių yra, kai kurios yra jau aptariamos, kai kurios patvirtintos mes bandome įtraukti šios klausimus į savo priemonę skirtas pilietiniai visuomeniai. Merci beaucoup. Ačiū. Pone Kašmanai, išimties tvarka leidžiame jums dar kartą pasisakyti. Ačiū pirmininkė. Aš išklausiau nuo šeidžių komisijos žodžių, bet jeigu ir imamasi veiksmų, jie nesėkmingų. 260 milijonų yra įrodymas. Kaip e, sako žaliuoji, kam aš pritariu, reikia parengti e, pranešimą savo iniciatyvą su numatytomis e, priemonėmis ir veiksmais. Norėčiau, kad į kitą koordinatorių posėdį būtų įtraukta šis klausimas diskusijai, nes aš manau, kad tai vienintelis būdas parlamentui elgtis Alors, nous allons, nous allons donc... Taigi, pereikime prie darbo tvarkės punktų susijusių su e-strategija Sahelio regione. Primenu mūsų patvirtintą darbo tvarkės pakeitimą, tačiau pono Popovskio dar nėra salėje, bet nepasint to pradėkime. Sahelio regiono problemos yra labai rimtas. Regionas kenčia nuo įvairių katastrofų, pradedant e, karų Libijoje, Malio konfliktu ir baigiant klimato kaita. 2012 metais didelio masto Tuaregų sukilimas prasidėjo ir valstybės perversmas Malyje, Nigerijoje, šitie ekonomikos nuosmukis e, bei Sahelio regione apskritai labai išaugo maisto produktų kainos, taigi buvo parengta Sahelio regiono saugumo ir vystimosi strategija, kurią ES patvirtino 11 metų kovo mėnesį ir šią strategiją siekiama išspręsti minėtas problemas. Sahelio regionas tai yra Europos uh, pietinės e, sienos, galima sakyti, geografinių pobūdžių, požiūrių riba. <clears throat> Ten vyksta įvairūs e, procesai neigiami, nusikalstami susijęs su prekyba žmonėmis, be kita ko. ES privalo koordinuoti politinių programų įgyvendinimą. Šių programų ilgalaikis tikslas yra e, saugumo, stabilumo užtikrinimas. Mėly kolegai, pagal geriausius scenarius Sahelio ES e strategija Sahelio regionui turėtų tapti geriausių pavyzdžių to, kaip ES sugeba panaudoti savo turimus pajėgumus ir e, sustiprinti ES vystimosi politikos patikimumą. Laukiame pono Popovskio. SAE e, generalinio sekretoriaus pavaduotojų siūlo palaukti jo penkias minutės ir po to tikiuosi, kad jūs galėsite pramankštinti šiek tiek kojas per tas penkias minutės ir po to diskutuosime su ponu Popovskiu. Thank you. donc, euh, comme je vous le disais à l'instant, nous avons parmi... Kaip ką tik minėjau, pas mus atvyko EIVT generalinė sekretorijos pavaduotojas ponas Popovskis. Dėkojame ponui Popovskui, kad priemėte mūsų kvietimą ir dabar steikiu Jums žodį 20 minučių. Ačiū, kad pakvietėte. Tai mums suteikia galimybę pasižiūrėti į Malio situaciją išsameu. Ir norėčiau apžvelgti Sahelio regioną ir apskritai pakalbėti apie tai, ką veikia ES Malija ir su Maliu. Ir taip pat pakalbėti apie platesnį Sahelio strategijos kontekstą. Žinoma, tikriausiai jums yra įdomu pasižiūrėti į tai, kaip mes taikome išsamų požiūrį Maliui ir Sahelio regionui, vykdydami bendrą darbą, vykdydami sustiprintą politiką vystimuisi. Taigi koordinatorius Sahelio regionui ką tik buvo Bamake, versinant padėtį tame regione ir aš norėčiau jums šiek tiek papasakoti apie tai, kokie yra kiti žingsniai mūsų planavime. Pirmiausia, kalbant apie Malį, visi žinome, kad padėtis yra labai dinamiška, keičiasi nuolat, ne tik kalbant apie saugumo padėtį, kuri yra labiausiai matoma, kadangi ten dalyvauja prancūzijai, tačiau taip pat keičiasi ir politinis gamtovaizdis. Kaip žinote, vyriausybė ir parlamentas patvirtino tolesnę strategiją ir tai yra policinė sąranga mums visiems. Apie tai diskutavo vystimosi ir gynybos ministrai praėjusią savaitę Dublinė. Tačiau, žinoma, manau, jog vystimosi ministrams svarbiausias sprendimas, orientacinis sprendimas buvo vėl atkurti sistemų plėtojimą. Kaip žinote, mes pradėjome skirti 15 milijonų eurų, įskaitant paramą biudžetui, siekiant atkurti valstybę. Tačiau tai nėra besąlygiška parama. Ir tai yra klausimas daugeliu valstybių narių. Būtina išlaikyti tam tikras sąlygas. Pavyzdžiui, žinome, kad Malėje vyks rinkimai ir yra nustatyta sąlyga, jog reikės, kad tos lėšos būtų įsisavinamos. Tačiau taip pat būtina atkurti valdžios institucijas tiek pietuose, tiek ir šiaurėje. Tai yra pagrindinis susirūpinimą keliantis dalykas ir komisijos narys Pieboksas taip pat tęsi savo detalę diskusiją kartu su vystimusi ministrais iš ES šį mėnesį ir žinoma, šie ministrai, gynybos ministrai daugiausia kreipia dėmesį į ES mokymų misiją Malyje, kuri ką tik prasidėjo, jau prasidėjo dislokavimas ir apie 70 žmonių jau nuvyko į Malį, o kita apmokytojų dalis bus dislokuota iki kovo vidurio. Na, aš paminėjau taip pat ir politinę pusę ir vykdydami savo strategiją mes nesame vieni, mes bendradarbiaujame su Afrikos sąjunga ir taip pat su jungtinėmis tautomis. Mes ir toliau dalyvaujame vykdant saugumo užtikrinimą. Mes teikiame taip pat paramą AFISMai, Afrikos vadovaujamai operacijai. Jau buvo dislokuota 40 tūkstančių vyrų Malyje ir kaimininėse valstybėse. Jungtinės tautos taip pat svarsto galimybę paversti šią Afrikos misiją jungtinių tautų operaciją. Tai gali įvykti per ateinančius keletą mėnesių, apie tai dar diskutuojama New York'e, taigi negaliu Jums pateikti daugiau detalių, kadangi jų nežinau, tačiau mes palaikome kontaktą su jungtinėmis tautomis ir žiūrėsime, kaip galėtume paremti jungtinių tautų dalyvavimą. Taip pat kitas svarbus elementas yra susijęs su žmogaus teisėmis. Žmogaus teisų užtikrinimu Malyje Apie tai buvo diskutuojama vystimosi ir gynybos ministrų, taip pat apie tai diskutavo vakar ir užsienio reikalų ministrai. Mes puikiai suprantame, jog vyksta žmogaus teisų pažydinėjimai e, iš Malio kareivių pusės. Taigi mes toliau remsime Afrikos sąjungos stebėtojų vykimą į Malį ir taip pat ir nepriklausomų stebėtojų vykimą ten. Ir mes jau nustatėme, jog bus skiriamas nepriklausomas finansavimas tam. Ypač svarbu yra pradėti greitai atkūrimo programą, užtikrinti stabilizavimą, palaikyti taiką ir taip pat siekti, kad susitaikytų skirtingos bendruomenės šiaurėje ir jeigu reikės taip pat teikti tarpininkavimo paslaugas, paramą. Bendra misija Bamake siekia nustatyti, kokie yra e, valdžios institucijų poreikiai ir ką mes turėtume daryti, kokio pobūdžio priemonės naudosime. Ir Taip pat yra numatoma galimybė pradėti bendrai programuoti veiklą. Malis e, yra, anksčiau buvo viena, vienas iš potencialių kandidatų e, bendrai rengti tokias programas, vėliau jis buvo išbruktas iš sąrašo, kadangi reikia, kad valstybė būtų stabilesnė, tačiau yra galimybė, kad jis vėl bus įtrauktas į sąrašą ir galės bendrai bendradarbiauti kartu su valstybėmis narėmis. Taip pat e, norėčiau Jums apibriežti ir apibūdinti ir platesnį paveikslą tam, kad galėtume išsameu suvokti, kaip reikėtų dirbti toje konkrečioje situacijoje konflikto metu ir po konflikto pasimokyti iš mūsų veiklos Afrikos kišulyje, kurią pradėjome šiek tiek anksčiau. Tam tikrą prasme tai yra susiję su įsipareigojimu vykdyti nuoseklesnę politinę programą vystimuisi, kadangi mes jau turime daugybę priemonių. Yra politinės priemonės, vystimosi priemonės, trumpalaikės ir ilgalaikės. Ir taip pat, žinoma, ir ES veikla siekiant užtikrinti saugumą Na, aš kalbu apie tai daugiskaitą, kadangi yra tiek civilinės misijos, mes jau dislokavome, e, skiriame tokią misiją Nigerijoje, taip pat sieksime padėti apmokyti policininkus tame regione. Man būtų labai įdomu išgirsti jūsų mintis apie tai, kaip būtų galima tai susijęti su darbu, tęsiant Sahelio strategijos įgyvendinimą E, tačiau, ponė pirmininkė, galbūt galėčiau paprašyti savo kolegos konkrečiau pakalbėti apie pastarąją misiją į Malį. Manau, jog tai būtų įdomu nariams išgirsti. Ačiū. Uh, Chairman, uh, Mačiai, thank you very much. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau Jums trumpai pristatyti e, šios misijos į Bamaką rezultatus Misija vyko tuo metu, kuomet buvo tvirtinamas, tvirtinama strategija, kurią tvirtino Malio nacionalinė asamblėja. Taigi atvykusi tuo laiku, kuomet turėjo būti tvirtinama strategija, mes mūsų misija norėjo pademonstruoti iš ES pusės politinį suinteresuotumą Malio atžvilgių, kuomet buvo žengiamas toks labai svarbus žingsnis Malio nacionalinės asamblėjos. Tokia misija buvo sudaryta iš IAS iš EIVT atstovų, įvairiausių padalinių, kurie priklausė krizių valdymo grupėms. Taip pat buvo ir valstybių narių atstovų. Taigi, iš esmės, ta misija buvo sudaryta taip, kad būtų galima atspindėti visapusišką požiūrį, atstovauti visus veikėjus, siekiant nustatyti tiek trumpalaikę, tiek ilgalaikę strategiją Malyje, Maliui, ką reikėtų daryti patvirtinus tas tolesnės strateginės gairės. ES parama turėtų būti suvokiama iš trijų paralelinių pusių. E, taigi tokia buvo šios misijos į Bamaką išvada. Tos trys dalys būtų susijusios su trumpalaikiu laikotarpiu, vidutiniu laikotarpiu ir ilgalaikiu laikotarpiu. Ir Tam reikia naudoti tris skirtingas priemonės, kadangi kiekviena iš jų numato atskirą laiką, kurio metu reikės priimti atskirus sprendimus, taip pat atskirą laiką jų įgyvendinimui ir numato skirtingus laikotarpius pasirinkimui naudoti šias priemonės. Pirmiausia, mes kalbame apie stabilumo priemonę. Kodėl? Todėl, kad tai yra greičiausiai gyvendinama priemonė, siekiant rezultatų. O kokiugi rezultatų norėtume, kad būtų pasiekta taikant stabilumo priemonę Malyje? Pirmiausia, tai būtų susijęta su parama policiniam procesui, atkuriant šalį, tiesioginę paramą įgyventinant gairias per trumpalaikį laikotarpį. laikotarpį pasirengiant, pradedant renktis rinkimams ir taip pat teikiant paramą atgautoms teritorijoms, būtent kurios buvo atgautos iš įvairių karinių grupuočių, konkrečiai šiaurėje. Ką mes norėtume matyti gyventinant stabilumo priemonę? Tai yra jog reikėtų taikyti tokį patį požiūrį tiek pietų, tiek šiaurės atžvilgių. Tai yra pagrindinis principas e, mums dalyvaujant Malyje, ne tik taikant stabilumo priemonę, bet ir visų kitų priemonių atžvilgių, kurias paminėsiu netrukus. Toks paralelinis požiūris turėtų būti pagrindinis mūsų principas. Antra priemonė yra visamosios pagalbos atnaujinimas įgyventinant projektus. Tai yra susijęs su EDF e voku, kadangi ir toliau patiriama, patiriami sunkumai šiaurėje įvykus perversmui, mūsų projektai sustojo, taigi turime atkurti tokių projektų gyvendinimą būtent projektų, kurie yra susijęs su maisto sauga, vandens tiekimu, aprūpinimu vandeniu, švietimu, socialinėmis programomis ne tik pietuose, bet ir vėlgi šiaurėje. Taigi tai yra antras rytis, būtent reikia, reikės kreipti dėmesį į projektus tam, kad būtų vėl pradedama įgyvendinti tai, kas buvo numatyta anksčiau ir labiau kreipiant dėmesį į šiaurinę dalį. Ir trečioji dalis yra labiau susijusi su ilgalaikiu laikotarpiu, tačiau reikėtų apibrėžti, kasgi yra ilgalaikis laik, laik, laikotarpis Malyje. Taigi, per ilgalaikį laikotarpį, e, tai yra šiais metais, vėliau yra pasiūlyta vėl siūsti tokią misiją į Malį, tam, kad pademonstruotume, jog mes sugebame atsiliepti į krizę išgyvenančios šalies poreikius ir reikės, kad ES išmėgintų ir pasižiūrėtų, kaipgi yra atkuriama valstybė po krizės, taikant tas priemonės. Ir valstybės atkūrimo sutartį reikės dar išplėtoti, aptarti pasiekti tam tikro reikiamo turinio, tačiau mes manome, kad komisija galbūt labiau galėtų paaiškinti detalės dėl to, per kokį laikotarpį tai galėtų būti padaryta, tačiau tuo pat metu suprantama, kad šis procesas neturėtų užsitęsti arba būti atidėtas šių metų pabaigai. Galbūt galėtume numatyti, jog toks valstybės, tokia valstybės atkūrimo sutartis galėtų būti parengta per pirmosius šešišių metų mėnesius. Vakar užsienio reikalų taryba taip pat aptarė ir tai atsispindi tarybos išvadose, tai jog bus e, rengiama donorų konferencija šį pavasarį Malyje ir Tai taip pat parodys tą visapusišką mūsų veiklos malyje požiūrį. Taigi mes e, įvertinome Malio vyriausybės ir žmonių poreikius, Malio policinės aplinkybės, atsižvelgiant į, tą, į tas patvirtintas gairės, strateginės gairės, mes išgirdome įvairių tarnybų pagrindinės idėjas šio pasiūlymo atžvilgių. Manome, kad e, sprendimai jau buvo priimti praėjusią savaitę, taigi galėsime pasakyti, kad šie mūsų veiksmai padėjo e, pirmosius pamatus ir, kaip jau buvo minėta, vakar ši valstybės atkūrimo sutarties idėja taip pat buvo aptarta ir užsienio reikalų ministrų. Ir tikimės, kad ši idėja taip pat bus išplėtota per ateinančius mėnesius. Ačiū pirmininkė. Labai ačiū. Žodis teikiamas Šarli Gorensui, kuris yra vystamosios politikos temų pranešėjas. Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti ponui Popovskiui, taip pat ir jo ekspertui už informaciją apie, ypač už informaciją apie padėtį Malyje. Norėčiau pasirinkti pakalbėti apie holistinį ES požiūris, sprendžiant krizės e, Sahelio regione. Norėčiau pirmiausia užduoti kelias klausimus, po to pakomentuoti ar išorės veiksmų tarnyboje buvo svarstoma Saudo Arabijos ir, pavyzdžiui, Kataro veiksmai, kadangi šios šalis įtariamos teikiančios pagalbą šiame regione veikiantiems teroristams. Norėčiau paklausti, kaip taryba užsienio reikalų reaguoja į šią informaciją. Taip pat kalbant apie karinius veiksmus, aš manau, kad aprimi veiksmai buvo vykdomi remiantis tarptautinės teisės nuostatomis. Jungtinės tautos neprieštaravo Prancūzijos intervencijai, kariniai intervencijai. Taip pat Vakarų Afrikos sąjungos pajėgoms įsikišti, e, dar nebuvo tinkamos sąlygos, e, todėl Malio vyriausybė paprašė Prancūzijos vykdyti šią karinę intervenciją, taigi viskas, e, noriu paklausti, ar viskas vyko remintis tarptautinės teisės nuostatomis. Dar vienas klausimas susijęs su tarptautinė teisė. Ar dvi valstybės narys, jungtinių tautų turinčias veto teisę saugumo taryboje, paaiškino savo politinės nuostatas išorės užsireikalų ministrų taryboje, ar e, šiame kontekste atitinkami klausimai nebuvo svarstami, nėra svarstami, ar buvo pasikeista nuomonėmis tarp valstybių narių ir ar buvo sulaukta kokios nors reakcijos. Dar vieną klausimą noriu pridėti, kalbant apie karinius veiksmus. Europos parlamentas konstatavo, kad Prancūzija veikia veikiausiai viena arba vienašališkai, aišku, Malis kreipėsi į Prancūziją pagalbos, ar Malis nori paklausti kreipėsi ir į Europos Sąjungą, prašydamas jos įsikišti. Tai yra pakankamai svarbus klausimas. Taip pat e, noriu paklausti, kokiu veiksmu ėmėsi EIVT šiame krizės e, šio krizės etapu. Manau, kad e, ar reikėtų visiems susitarti, kaip e, turėtų būti elgiamasi tokias situacijas, kokiu ribų negalima peržengti. Aš manau, kad e, ponės Gergievas veiksmai buvo pavyzdiniai. Ji kalbėdama vakar mūsų komitete, tikrai elgesi pavyzdingai. Aš manau, kad e, mums reikėtų tokiuose situacijose remtis bešališkumo principu, o tai reiškia, kad e, tie tarpžinybiniai susitikimai Bamake galėtų būti painiojamas su tam tikrų šališkumu arba neatskiriamas aiškiai noras bendarbiausiai išvės veiksmų tarnybą. Aš manau, kad mes privalome besąlygiškai gerbti ir laikytis e, nešališkumo principo. Taip pat jūs e, pagrįstai minėjote, kad reikia aiškiai atskirti artimiausio laikotarpio, vidutinio laikotarpio ir e, tolimiausio laikotarpio veiksmus. Manau, kad išorės veiksmų tarnyba ir kodef direktoratas yra atsakingas už veiksmus susijusius su e, vystamąją pagalbą. Aišku, čia reikia taip pat e, vadovautis partnerystės principu, noriu paklausti, kodėl iš anksto nebuvo keliamas saugumo malyje klausimas. Aš kažkada dirbau bendrabiavimo ir vystamos pagalbos ministru ir mes bendrabiavome su Kidalio regionu 2002 metais. Aš gavau nurodymus nevykti į tą regioną. E, tiksliau man buvo patarta ten nevykti, kadangi Niderlandų e, ambasada, kuri kuravo tuo metu vykstančius projektus saugumo sumetimais, man siūlė ten nevykti, nes e, puikiai buvo suvokiama, kaip sunku tuo metu jau buvo susitarti sukilėlių pajėgoms tarpusavį ir Bamake veikiančiai vyriausybei. Taigi mes nesugebėjome pasiekti, kad e, Toregai viena vertus ir vyriausybė prisimtų atitinkamą atsakomybės dalį. Ir kas įvyko toje šalyje likus keliams mėnesiams iki rinkimų kad ta šalis paprasčiausiai sužlugo. Nes 2011 metais ar buvo pakankamai priemonių, kad būtų galima užkirsti kelią šiai krizai, ar mes kažko nepadarėme. Taigi Šiomis pastabomis norėčiau ir apsiriboti, steigdamas galimybę pasisakyti kitiems kolegams. Ačiū ponai Bermanai dabar steikti žodis. Labai ačiū už, aišku, papasakojimą apie tai, ką dar dirbate, ką planuojate daryti. Apsiribosiu vieną temą. Būtina atkurti valdymą tinkamų lygmenių um, Malyje. Tai yra sunku padaryti, nes ministerijos išplėštos materialinę prasme gana sunku atkurti administraciją šalyje per trumpą laikotarpį. Tam reikia investicijų. Pone Papovskai, kalbėjote apie biudžeto paramą. Žinote, kad daugelį valstybių narių ir šalyje, iš kurios aš esu, e, Niderlandų, Tai yra didžiulis nenoras e, panaudoti paramą biudžetui. Ir mano šalis e, per trumpą laikotarpį to nedarys Marija. Tačiau jeigu norite, kad administracija galėtų veikti, jai reikia pinigų. Aš pats pritariu e, biudžeto paramos idėjai, tačiau būtų įdomu išgirsti konkrečiai, kokias sąlygas jūs keltumėte biudžeto paramai ir norėčiau sužinoti, ar esate numatę kokią nors fiksuotą sumą paramai biudžetui Malija. Labai ačiū. Merci beaucoup, Madame de Kaiser. Ačiū, ponia de Kaiser. Merci, Madame la Présidente. Merci. Ačiū, ponia pirmininkė, ačiū, ponai Popovskui. Iš tiesų, kad per dvi dienas uh, turėjome galimybę diskutuoti su Malio premjeru, po to su ponė Georgieva ir e, paskui visiškai kitoje šviesoje dabar galime diskutuoti su jumis. Manau, kad šios diskusijos buvo iš tiesų labai naudingos. Pirmas dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai yra klausimai susijęs su intervencija ir su prevencija. Uh, mėnes, per pastarosius mėnesius išorės veiksmų tarnyba veikė, manau, tinkamai krizės valdymo srityje. E, turint omenyje tą informaciją ir atsakymus pateiktus mums į užduotus klausimus kilus kriziai. Šiuo metu Turime informaciją tik tai patvirtina, kad veiksmai atlikti buvo tinkami. Šalis kalbėjo apie daugiau apie prevenciją, apie mūsų politinių sprendimų prevencinį etapą. Taigi apie tai kalbant, manau, kad visi įvykius Malėje galėjo prognozuoti vienaip ar kitaip. Ir viena iš hipotezių, kuri yra plačiai paplitusi, yra susijusi su tuo, kad į Malį atvyko tam tikros teroristų grupuotės, kurios atvykdavo, smogdavo, po to vėl išvykdavo iš šalies. Kokia eilės tvarka buvo priimti atitinkami sprendimai susijęs su karinė intervencija Malyje kovo mėnesį, pavyzdžiui. Ir noriu paklausti, kaip vykdamas bendrada su Malio karinėmis struktūromis, siekiant parengti Malio kariškius ir apskaitai ko, operacijų dalyvaujančius kariškius paremti, parengti taip, kad jie galėtų kovoti su tokio pobūdžio partizaninio karo šalininkais ar vykdytais. Kalbant apie žmogaus teisų padėtį, moterų teisės e, ir tragedijas, kurios e, vyksta Malyje ar vyko, e, reikia pabrėžti, kad šias tragedijas vykdant dalyvavo ir kariškių atstovai, Mes puikiai žinome, kad ne tik teroristai ir sukilėliai privartauja moteris, tačiau kita pusė taip pat. Ir teigiama, kad šie nusikaltimai neliks nenubausti ir kad jungtinės tautos taip pat ketina įsikišti. Tačiau kaip jungtinės tautos turės tą padaryti. Jūs kalbėjote taip pat apie nevyriausybinės organizacijas, apie parlamento narius, kurie siekia apsaugoti moterų teisės, diskutuoja su Malio nevyriausybinėms organizacijomis, tačiau tie asmenys nieko bendro neturi su teisingumo užtikrinimu, jie veikiau vykdo tokio pobūdžio veiklą. Ir paklausti, ar tame sustarime dėl valstybės atkūrimo klausimas susijęs su nebaudžiamumu neturėtų nu, būti paliekamas nuo šalyje. Aš pageidaučiau, kad e, mes užtikrintume <clears throat> šių procesų deramą kontrolę, ypač nebaudžiamumo, kad neliktų, nes mes dažnai nesugebėdama anksčiau to užtikrinti ir ponai Popovskai išorės veiksmų tarnyboje, jūs jau dirbate netrumpai, kalbėjote apie tarpžinybinę misiją, ar galėtumėte mums pasakyti, kokios e, išorės veiksmų tarnybos dalyvavo toje tarp žinybinėje veikloje e, ir kokiu rezultatu buvo pasiekta. Paprasčiausiai siekiant užtikrinti didesnį skaidrumą norėtume žinoti, ar krizių valdymo skyrius, ar kiti skyriai, kokie skyriai dalyvavo e, gyventas tarp žinybinės priemonės tam, kad mes turėtume aiškius atsakymus. Tiek tai šių klausimų dar noriu dabar suteikti žodį, sako pirmininkė, pon, ponui. Ačiū pirmininkė. Išorės veiksmų tarnybos atstovams norėčiau padėkoti už sutiktą informaciją. Manau, kad būtų klaidinga, tiksliau buvo klaidingai vertintas Malio demokratizavimo procesas, kyla klausimas, kaip, kodėl taip atsitiko. Kolega Giorensas jau minėjo, Malio šiaurė ilgą laiką jau buvo žinoma kaip nestabilus regionas. Ir pastangos e, vystyti regionalizavimo procesą Malėje taip pat vyko labai lietai. Aš pats lankiausi Malėje ir Mes stengiamės įgyveninti įvairias programas skirtas e, decentralizacijai, stiprinti, tačiau tos programos vaisių neatnešė arba buvo tik tai be pradedančios tos vaisius nešti. Taigi po konflikto Libijoje nebuvau nustebęs tuo, kaip rutuliausi įvykiai Malyje, kadangi daug ginkluotų asmenų persikėlė į Malį ir ECOVAX operacija, nepaisant to, kad ji šiuo metu vertinama palankiai Malio šiaurės gyventojai e, šias paėgas laiko okupacinėmis, e, todėl Afrikos misija turėtų greitų laikų būti performuota į jungtinių tautų misiją tam, kad <clears throat> tuoregai teigiamiau ją priimtų ir teigiamai vertintų, kalbant apie ES tenkančias ir jos laukiančias užduotis. Aš manau, kad mes turėtume stengti išspręsti konfliktinės situacijas vyriausybės viduje ir karinių struktūrų viduje, nes yra daug skiriamųjų linijų tiek vyriausybės, tiek karinėse struktūrose, ypač turint omenyje, kad karinės paėgos yra pakankamai silpnos, todėl čia laukia dar labai daug darbo. Būtų įdomu sužinoti, kokiu veiksmu europiečiai jau įmasi, kad Malija kuo greičiau būtų surinkti nauji rinkimai. Pirmininkė, labai ačiū. Aš pati savo suteiksiu žodį kelioms sekundėms tam, kad prateščiau ponios Dekaiser mintį apie smurtą, nusikalstamumą, prievartavimus. Šie klausimai visuomet aktualūs, nepriklausomai nuo to, ar kalbame apie konflikto zonas ar ne, nes šių reiškinių pasitaiko visur. Aš labai nenoriu kalbu apie tam tikrą saligiškumą, tačiau manau, kad pribrendo laikas jau atkreipti dėmesį iš juos nusikaltimus, nes mes per daug švelniai juos vertiname. Nes nusikaltimai vykdomi ne tik prieš moteris, tačiau taip pat ir prieš mažas mergaitės dažnai ir mes nepakankamai e, griežtai vertiname tokius veiksmus. Dabar suteiksiu žodį ponui Popovskiui ir po to. Um, uh, uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu daug klausimų, pasistengsiu visos atsakyti, po to Petri Lysę paprašysiu konkrečiai apie kitas temas pakalbėti. pakalbėti. Saudė Arabijos ir Kataro vaidmuo ministrų nebuvo aptartas. Kadangi mes stebime situaciją ir įvykius, tačiau konkrečios diskusijos apie tai nebuvo. Aišku, kariniai veiksmai vyksta pagal trautinę teisę ir pagal saugumo tarybos rezoliuciją. Tai yra pagrindas tiek prancūzų, tiek afizma Afrikos misijos panaudojimui. Nuolatiniai saugumo tarybos nariai e, buvo su jais susisiekta, skaita, jie susisiekė su mumis, e, skaitant Prancūziją, planavimo etape. Ir tai nestebina. Tai yra prancūzų vadovaujamas pastangos, tačiau tam teikiama daug e, paramos ir įvertinama tai, kad prancūzai ėmėsi veiksmų ir teikiama viena šalia parama. Mes taip pat e, e, stebime situaciją per ES e, karinį štabą. Malio vyriausybė, jie patys kreipėsi į Prancūziją prašydami paramos. Ir tai buvo tiesiog nepriežastys intervencijai. Prieš tai mes kalbėjome su Ekovas ir Maliu dėl ES e, mokymo misijos ir paramos Afrikos operacijai. Tai, tai buvo planavimo etape, tačiau dabar, turint galvoje pastarosius įvykius, mums vaiko viską pagreitinti ir misija, tai yra sprendimas pradėti misiją, buvo priimtas vakar, nors, nors turėjome užpildyti tam tikrus trūkstamus e, saitus dėl tam tikrų pajėgumų. Paskutiniu momentu vakar e, dar vis ieškome striktas, ieškojame striktas ranių evakuacijai sužeistųjų e, ir juos radome. Pritariu jūsų vertimui, ponia Giorensai, dėl komisijos narės Džordžievos e, veiksmų, jie buvo puikus. Ji rėmėsi unitarinės intervencijos principais, tai yra nešališkumo principu, e, humanitarinė pagalba reikalauja tam tikros erdvės, mes parduodame daug, tačiau jiems reikia e, užtikrinti prieigą ir reikia, kad visi kiti laikytųsi neutralumo e, principo. Ir paprašysiu Peterį pakomentuoti prevencijos ir e, aspektus. Pone Bermanai, žinoma, mes, aišku, skirsime daug dėmesio vyriausybės atkūrimui, tačiau nenauja, kad kai kurios valstybės narės e, nelabai noriai žiūri į paramą biudžetui. Tai kartoja daug kas, ne tik Niderlandų ministras Dublinė, tačiau visi sutarė, kad taikos kūrimo kontraktą galima pradėti taikyti, niekas tam neprieštaravo. O sąlygas dar reikia apibriežti. Kai kurios valstybės naros labai aišku ryšį daro su rinkimais. Jie turėtų įvykti iki Liepos mėnesio. O kai bus vykdomi rinkimai, turės lemiamos įtakos ir pagalbos teikimui. ponas Nozeris kalbėjo apie pačius rinkimus. Na, mes remsime pasirinkimus rinkimams. Bus išsusta rinkimų stebėjimo misija į Malį. Žinoma, remiant ir Europos parlamentui, kaip paprastai. Taigi pradėsime planuoti dabar, nes laiko yra tikrai nedaug. partizaninio karo grėsmė, apie ką kalbėjo ponia De Kaiser. E, tokia grėsmė yra reali ir žinoma, mes vieni per savo mokymo misiją ar karinės operacijas neišspręsime tokios grėsmės. Pirmiausia, mes galvojame, kad reikia stiprinti vidaus šalies teisės saugos institucijas, policiją ir visa tai yra praėjusią savaitę pradėtų veiksmų dalis. Turime projektą pagal stabilumo e, priemonę, kur yra skirta 20 milijonų eurų ir dalis tų pinigų bus skirta agentūroms praktiškai, pavyzdžiui, ryšių įrangą pirkti ar, ar e, transporto priemonės. Tačiau planavimo procesas jau prasidėjo ir galbūt e, civilinę mokymos misiją galbūt būtų galima išplėsti Mm, nežinau, kada tai įvyks, tačiau yra, yra vidutinio ir ilgesnio laikotarpio planavimo dalis. Turime susisiekimo ryšių palaikymo pareigūną, kuris dirba mūsų delegacijoje Bamake. Ir tuo pagrindu mes pradėsime planavimo procesą. Taip pat pradėsime dirbti su saugumo tarnybomis, su teisingumo, teisės saugos e, institucijomis Malėje. Na, o apskritai mes visi suprantame ir tai aptarėme su komisijos nariu Piebalksu, kad saugumas tapo svarbus sektorius ir apie tai vis daugiau galvojame programavimo laikotarpiu, kalbant ar apie DCI šalis, ar EDF šalis. Kai kur atrodo akivaizdu, kad reikia investuoti į saugumo institucijas. Ne, nekalbame apie uh, armijos apginklavimą, tačiau apie institucijų stiprinimą. Na, o nebaudžiamumo klausimas tai bus viena iš sąlygų, rengiant tą šalies atkūrimo kontraktą. Tarnybos, kurios dalyvauja, tai ES geografinės misijos, komisijos misijos, tai yra regalinio krizės departamentas mūsų tarnyboje saugumo skyrius ir kolegos dirbantis tarpininkavimo srityje. Mes galvojame apie tarpininkavimo e, galimybės tarp įvairių bendruomenių, įskaitant tuoregus. Taip pat mūsų planuotojai iš CSDP departamento. Ir pagaliau, kokios yra perspektyvos jungtinių tautų misijai. Žinoma, čia jungtinės tautos turi apsispręsti. Mes su jais konsultuojamės nuolat su taikos palaikomo departamento vadovu pono Latsuko. Susitikau praėjusią savaitę Dublinę, kai jis kalbėjosi su ministrais. Grafikas dar neaiškus, galbūt turi būti priimta nauja rezoliucija arba saugumo tarybos pirmininko pareiškimus iki mėnesio pabaigos, o po to reikėtų burti Afrikos paėgas e, su jungtinio tautų vėliava. Tai užtruktų keletą mėnesių, mes tam pritartume, tačiau kaip tai dar bus daroma, neaišku, turi jungtinės tautos pačios pasakyti, ką jos darys ir kokios pagalbos reikės. Pone pirmininkė, dabar noriu paprašyti kolegą atsakyti į tuos klausimus would be uh, uh, short um, additional comments. First of all, on the kelios papildomos paslaugos, pirmiausia, pa, pastabos pirmiausia dėl misijos. Norėčiau pirmiausia pabrėžti, jog tai buvo tikra partnerystė tarp visų tarnybų, EIVT, taip pat ir Taip pat dalyvavo ir komisija bei valstybės narės, taigi vyko platus dalyvavimas atstovaujant šioje misijoje ir įgyvendinant tą padėties įvertinimą. Taip pat reikėtų pabrėžti, kad ši misija ieškojo ne tik pačių geriausių ir greičiausių būdų, kaip reikėtų suteikti paramą per trumpą, vidutinį ir ilgalaikį laikotarpį, bet taip pat kaip padėti pagrindus bendram programavimui. Iš tikrųjų, toks yra būdas judėti pirmyn, apie tai jau kalbėjo kolega. Ir Malis yra viena iš tokių valstybių, kur bendras programavimas galėtų pajudėti pirmin. Taip pat labai svarbu, kad delegacijos vadovas iš tikrųjų vadovautų tam procesui šalyje ir jis turi turėti konkrečią atsakomybę ir vykdyti dialogą su valdžios atstovais. Uh, Toliau, kalbant apie strategiją, mes aptarnėjome šį klausimą su saugumo ekspertais, su Malio e, valdžios atstovais, taip pat regionų atstovais ir mūsų šalimis partnerėmis tame regione. Taigi tapo akivaizdu, kad yra bent jau trys elementai, kurie išplėtojo tą krizę Malyje. Pirmiausia, išoriniai veiksmai, Malio atžvilgių. Dėl to e, čia taip pat prisidėjo ir krizė Libijoje. Antra, bėgant metams e, valdysena daugelį Malio dalių smarkiai susilpnėjo, ypač kalbant apie šiaurę. Ir trečia, priekybos elementas. Taigi visi šie elementai prisidėjo prie to, kad įvyko perversmas šalyje suaktyvėjo kariniai veiksmai šiaurėje. Faktiškai mes e, dabar esame nublokšti dešimčia metų į praeitį ir turėtume pasižiūrėti labai atidžiai, kaip reikėtų pajudėti pirmin ir nedaryti tų pačių klaidų, kurios įvyko praeitie. Kalbant apie Sahelio regiono strategiją, mes negalime tikėtis uh, negalėjome tikėtis to išornio domino poveikio, tuo metu, kai buvo patvirtinta Sahelio regionų strategija, tačiau silpnos, silpno valdymo problema jau atsispindėjo ir tuo met. Ir trečia, kalbant apie valstybės atkūrimo sutartį, kaip jau sakiau anksčiau, tai yra visiškai nauja priemonė ir valstybės kūrimo Sutartis remiasi 2011 metais paskelbtų komunikatu dėl biudžeto paramos valstybės kūrimui, kurią skirtume šalims partneriams. Ir manau, jog mes turėtume skirti didžiausią dėmesį žodžiui kontraktas, sutartis. Tai jau nebėra tipiška biudžeto parama. Ir manau, jog saugumo dalis čia mums visiems yra svarbi, kadangi pirmiausia, reikėtų sudartyje nustatyti tam tikras įgyvendintinas sąlygas ir antra, tam, kad matytume pokyčius toje vietoje, ne tik fizinius, bet taip pat ir politinius pokyčius, ši sutartis, šis kontraktas galėtų būti įgyvendinamas tam tikromis dalimis, skiriant mokėjimus. Galėtume skirti tokius skirtingus mokėjimus. Taigi tam, kad palengvintume padėties stebėseną, e, stebint, kaip yra įgyventinamos atitinkamos sąlygos, tą reikėtų vykdyti nuolat, vykdant stebėjimą vietoje. Ačiū. Dar trumpai tik noriu priminti, kad labai atsiliekame nuo darbo tvarkės ir ponas Gerensas nenori apibendinti, ponai Bermanas, teikim žodis. Ar galite pakomentuoti François Hollande pareiškimą šį rytą apie tai, kad septyni prancūzijos piliečiai buvo pagrobti Kamerūno šiaurėje. Well, I mean, it's, it's We... Taip, tai yra faktas, mes tai žinome, bet žinome ir tai, jog dabar visi europiečiai tapo pažeidžiamesni tokiems grobimams negu kad anksčiau, taigi mes turime tai įtraukti į savo planavimą bet mes negalime to kontroliuoti. Merci beaucoup. Je passe. Labai ačiū, suteiksiu žodį ponui Gerensui apibendrinti diskusiją. Keturios išvados. Pirmiausiai, mūsų tinkamai atliekami veiksmai nėra labai pastebimi, taigi susidurime su pastebimumo problema nes Malija <clears throat> buvo atkreiptas dėmesys tik į Prancūzijos karinį intervenciją, tačiau mūsų visnumoji pagalba nėra pakankamai matoma, todėl turime čia daryti atinkamas išvadas. Antra išvada - Malio problema yra regioninio masto, ne nacionalinio masto, turime dėti visas pastangas kad vystytume regioninį lygmenį, minėjote domino efektą, atsakydami į ponios Dekaiser klausimą. Ir dabar domino efektas toliau tęsiasi. Žmonės yra e, grobėmėji, tie nusikalteliai niekur nedingo, jie tik tai persikėlė kitos valstybės teritoriją. Dikumoje truputėlį pasislinko e, tolėliau. Taigi mums reikia vystyti regioninę strategiją ir ką apie tai manote. Kalbant apie valstybės kūrimą, valstybę reikia kurti visoje erdvėje, kuri yra, e, kuri yra išsiskirianti tiek didesnių gimstamumo, tiek mirtingumo, tiek kitokiais lygiais bei aspektais. Kalbant apie kelio gairių planą, apie kurį kalbėjote, noriu atkreipti jame dėmesį vieną dalyką, kad būtina patiems Malio gyventojams pasirinkti savo likimą, mes tik turime jiems padėti, neturime nuspręsti jų likimo už juos, galbūt jūs galėtumėte pamėginti juos įtikinti tuo, kad reikia nekaltinti visų pailiui, kadangi ne visi šiaurės toregai siekia valstybės perversmo Malyje ir aš manau, kad po kurio laiko reikėtų surenkti naują susitikimą, kuriuo būtų apsvarstyti visi poreikiai, visi projektai, kuriuos būtina gyveninti regionų lygmenių, jeigu jums reikėtų tam politinės paramos, tai esame pasirengę ją suteikti. Ir e, tikrai mes esame tie paskutiniai kvaliai, kurie mano, kad vystumoji pagalba 0,7 procento nuo BVP jai skiriamo galėtų padėti išspręsti šias problemas, taigi galime iš anksto jums pažadėti savo uh, paramą, tačiau tam reikalinga visų suinteresuotų šalių politinė valia. Pirmininkė, labai ačiū. Sans plus attendre, nous allons passer au point suivant. Taigi daug ilgai nelausdami perkime prie kito darbuotvarkės punkto. Per paskutinį posėdį galėjome keistis nuomonėmis apie bandomosius projektus, kurie vykdomi komisijos 11 metų savanoriškumo srityje. Ir Įvyko nuo to laiko kelios konsultacijos su Eko generaliniu direktoratu. Dabar buvo pateiktas pranešimo projektas, kuris buvo svarstamas trejeto sustikimuose neformaliuose su tarybos atstovas, taigi noriu pristatyti jums dabar pagrindinės savo pranešimo idėją, suteiksiu pati savo žodį, tai yra praktiška. Mūsų komitete vyko dvi diskusijos dėl komisijos pasiūlymo sukurti tarptautinės ES savanoriškas paėgas, savanorių korpusą. Aš pritariu iš esmės iniciatyvai jos visumai ir pritarė tikslams, kurios užsibrėžė komisija savo pasiūlyme, reglamento pasiūlymas, tačiau pats turėtų būti patikslintas. Todėl aš pateikiau atitinkamus pakeitimų pasiūlymus, siekiant užtikrinti didesnę realiąją šio pasiūlymo gyvendinimo vertę, rengdamas savo pranešimą, daugiausiai rėmiausi įvairių anksčiau įgyvendintų bandomųjų projektų rezultatais ir dabar įgyvendinamų projektų atnešama nauda. Aš <clears throat> visiškai e, nekalbėjau apie konfliktų zonas, kuriuose turėtų savo veiklą vykdyti savanoriai, kad būtų užtikrintas jų saugumas, savanoriai turėtų prisidėti prie ES pajėgumų siekiant e, sumažinti katastrofų riziką, pagerinti pasirengimą įvairioms nelaimėms bei apskritai pagerinti vystimosi padėtį. Savanoriai turėtų savo veiksmais e, prisidėti prie pridėtinės, e, sukurti papildomą pridėtinę vertę teikiant ES vystamąją pagalbą. Todėl aš siūlau papildyti komisijos pasiūlymą atitinkamomis iniciatyvomis, užtikrinant, kad savanoriškasios paėgos ir humanitarnė es teikimo pagalba e, būtų pagrindžiama atitinkamais finansiniais ištekliais. Vidutinio laikotarpiu siūloma įvertinti uh, savanorių korpuso e, veiklos teikiamą naudą, palyginant ją su įvairiomis įgyvendinamomis programomis, siekiant e, kuo geriau įgyvendinti e, ir vertinti projektų įgyvendinimą iki šiol šių projektų gyvendinimas buvo vertinimas tik tai kiekybinių principų remiantis, į kokybę atkreipiant e, nepakankamą dėmesį, tą vertinimo pobūtį reikėtų pakeisti, taip pat e, reikėtų dabar, kaip jau minėjau, e, savanorių vykdomos veiklos kokybės skirti daugiau dėmesio, numatyti atitinkamą savanorių organizacijų veiklos sertifikavimą, taikyti egzistuojančius humanitarnės pagalbos teikimo standartus, siekiant sumažinti taip pat administracinę naštą, kur yra per daug sunki mažoms NVO. <clears throat> Savanoriai turi būti atrenkami remiantis jų uh, specifiniais įgūdžiais, gebėjimais ir kompetencija, atsižvelgiant e, taip pat ir į konkrečius poreikius. Siūlau, kad savanoriai būtų pripažįstami pripažįstami sertifikuotais pagalba teikiančiais asmenimis ir E, e, visus procesus susijusius su savanorių patirties vertinimu ir kitais gebėjimais turėtų atlikti komisija. Mano pasiūlymų remiantis ES komisijos politiką dalyvaujančios šalis ir jų organizacijos neturėtų dalyvauti atitinkamoje veikloje susijusioje su savanoriais. Aš manau, kad reikėtų įgyvendinti čia išskirtinai ES programas, kurios būtų siejamos su ES pilietybė. Europos parlamentui pagal Lisabonos sutartį yra šios ryties suteikti atitinkami įgaliojimai e, pasitelkus deleguotusius teisės aktus ir aš prašau, kad e, raginu komisiją laikotarpį nuo 14-20 metų atsižvelgti iš šios papildomus parlamento įgaliojimus pagal Lisabonos sutartį ir atitinkami siūlymai turi būti tvirtinami pasitelkus deleguotus teisės aktus. Taip pat ir finansavimo skirimas turi būti atitinkamai svarstomas ir patvirtinamas pagal atsižvelgiant į naujus parlamento įgaliojimus atskiriems veiksmams ir atskiroms operacijoms, numatant konkrečias finansavimo sumas. Noriu Jums priminti, kad pakeitimų teikimo terminas baigėsi vasario 26 dieną 16 val. Ačiū uždėmesi, steikiu žodį Kortesui Astra. Ačiū, ponė Stifler. Kalbu Korenos Kretsų vardu, nes ji negalėjo atvykti šiandien. Ji e, sako tai, kad e, konfliktų ir stiknių nelaimių skaičius darančių poveikių e, žmonių skurdui didėja ir tai mažina mūsų galimybės reaguoti, todėl tačiau garantuoti jų saugumą yra svarbiausia, aš tam pritariu. Aš manau, įrašo, kad svarbiausias kriterijus atrenkant savanorius yra jų šalių žinojimas, ypač realūs vietos gyventojų poreikiai, vietiniai įpročiai, papročiai. Apmokymai turi būti vykdomi e, tų įstaigų, kurios turi patirtį reikia įvertinti humanitarinį indėlį, kurį gali padaryti tie savanoriai ir reikia remti e, geros patirties paskeitimuose, taip pat turime remti e, dialogą su komisija taip pat. Taigi dėkuoju panės Stikler už e, jos parengtą pranešimą. Labai ačiū, aš tai, kaip pritariu jūsų mintims, esame numatę atitinkamus vertinimo etapus. Ponas Newton Dan, norėtumėte žodžio? Prašau. E, trumpai, ponė pirmininkė, ponė pranešėja. Man įdomu, ar galima programą pradėti neįtraukiant bandomųjų projektų patirties Nežinau, ką jūs čia pasakytumėte. Galbūt tiesiog reikėtų tęsti. Antras svarbesnis klausimas yra toks. Po e, šalių vadovų pastarojo sustarimo ir pasiūlymo sumažinti biudžetą ar daugiametę finansinę programą, kaip tai paveiks šį aspektą. Jeigu aš teisingai girdėjau, taryba siūlo sumažinti šių programų biudžetus. Galbūt reikia su to kovoti. Tout à fait, je compte sur, je compte sur vous. Savojame suprantama, tikiuosi jūsų paramos šioje kovoje siekiant, kad biudžeto signavimai nebūtų sumažinti, tačiau kol kas neturime daugiau informacijos apie tai. Galbūt komisijos atstovai galėtų mums pateikti atsakymus į šios klausimus. Ponas Jan Clark, atsiprašau, jūsų nepastebėjau. Ačiū, pane pirminkė. Šiuo konkrečiu klausimu turbūt neturiu jokios informacijos šiuo metu. Autre chose Ok, ben nous allons... Euh... Daugiau nėra klausimų. Komisija neturi nieko daugiau mums pranešti. Turite, prašau. No, well, first, uh, thank you very much, Madam Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė, už šį pranešimą. Jis pozityvus, mes jį remiame. Remiame šią iniciatyvą, daugelis pakeitimų yra taip pat naudingi ir padės patikslinti, pagerinti tekstą. Yra keletas dalykų, kurie šiek tiek mums kelia nerimą, norėčiau juos paminėti, ypač savo pasisakymą kalbėjote apie daugiametį iniciatyvų programavimą. 46 pakeitimas. Tai mums kelia šiek tiek nerimo, nes čia kalbame ne apie vystomojo bendradarbiavimo priemonę ar kaiminystės priemonę ar plėtros e, priemonę ar kitas išorės finansinės priemonės Čia mes negalime nuspėti, kada įvyks humanitarinės krizės ar stichinės nelaimės. Mes manome, kad labai e, svarbu paisyti humanitarnių poreikių, kurie dažnai keičiasi kasdien. Ir dėl tos priežasties mes nesiūlome daugiamečio programavimo šiai iniciatyvai. Mes nemanome, kad e, jis atitiktų programos esmę ir tikslus. Tai yra maža finansinė priemonė palyginti su kitomis išorės finansinėmis priemonėmis. Dėl tos priežasties mes manome, kad būtų sudėtinga tai daryti ir mes norėtume pasilikti ties savo pasiūlymu, tai yra ties metinėmis programomis. Ir Pats reglamentas e, numato vidutinio laikotarpio programas per septynerius metus. Vienas klausimas, kuris gali kilti, taip pat kalbant apie kitas finansinės priemonės, yra patikos fondų klausimas minimas 47 pakeitime. Mes suprantame, kad jie čia, apie juos čia kalbame bendrai, turint galvoje išorės veiksmų finansinių priemonių kontekstą. Galbūt būtų galima e, panalizuoti šio trialogo e, rezultatus ir mm, įstikinti, kokį poveikį tai turės šiai iniciatyvai. Aš turiu pasakyti, kad apgailestauju dėl pasiūlymo išbraukti kaiminę šalis dėl iš šios iniciatyvos. Mes pasiūlėme jas įtraukti kartu su šalimis kandidatėmis pagal bendrą komisijos politiką atverti programas e, kaiminėms šalims. Tai buvo siūloma e, kitose srityse, pavyzdžiui, kultūros ar jaunimo, ir tai yra bendra praktika. Todėl būtų tinkama ir šios iniciatyvos atveju tai padaryti kaip jūs sakėte, tai neturėtų poveikio e, biudžetui. Jeigu tokios šalis nori dalyvauti, tai būtų dvišalio bendradarbiavimo sutarčių pagrindų ir pagal konkrečius tų šalių skiriamus asignavimus, kad jos galėtų dalyvauti ir nebūtų naudojamas e, šiam aspektui ES biudžetas. Dar keletas dalykų, labai trumpai kuris prašote, kad e, Europos parlamento stebėtojai būtų komiteto procedūrose pagal 52 e, pakeitimą. E, šie dalykai reguliuojami tam tikrų dokumentų, kur parlamentas gali gauti dokumentus, bet net gali siūsti stebėtojų pagal tą reglamentą ir mes to negalime pakeisti. Pritarime pakeitimams, kurie yra susiję su savanorių nenaudojimu e, ginkluotų konfliktų zonose. Šis pakeitimas mini taip pat ir vidaus neramumus. Mes norėtume čia paredaguoti šį tekstą, e, aptarę su savo teisės patarėjais, kurie sako, kad terminas vidaus neramumai, angliškai internal disturbances, nėra naudojamas e, tarptautinės humanitarinės teisės srityje, todėl mūsų teisininkai sako, kad reikėtų pakeisti šį terminą e, kariniais konfliktais ar netarptautiniais kariniais konfliktais. Tai turbūt apimtų ir vidaus civilinių karų situacijas. 16 pakeitimas siūlo sukurti forumą konsultacijoms. Įdomu, ar negeriau tai būtų, apie tai būtų kalbėti tinklo kontekste, kurį mes siūlome reglamente, kad neatsirastų per daug papildomų formų šios iniciatyvos, nedėlės iniciatyvos atžvilgių. Galbūt būtų galima galvoti apie tinklo vaidmenį jį išplėsti e, ir įtraukti konsultavimas, kaip siūloma pakeitime, o ne kurti papildomą formą. Mes taip pat e, džiaugiamės iniciatyva panaudoti kokybinius rodiklius, tačiau norėčiau perspėti jūs, kad mes norime riboti rodiklių skaičių, kad nebūtų jų per daug, kuomet būtų juos sunku stebėti, o mūsų kolegos e, užsimantis biudžetu siūlo apsiriboti trimis rodikliais per kiekvienam tikslui. Todėl mes, jeigu pridėsime kokybinį rodiklį, reikėtų išlikti e, ties tą trijų rodiklių ribą. Tokie būtų mūsų svarbiausi komentarai, tačiau kaip iš pradžių sakiau, mes Dėkojame Jums už šį pozityvų pranešimą. Labai ačiū. Merci beaucoup. Ben, je vais tenir compte de, de, de, de ce que vous avez dit. Il y avait beaucoup. Labai ačiū. Aš kai kurios dalykus vertinu pakankamai griežtai. Aš labai norėčiau ir pagėdaučiau, kad ši programa liktų europinė ir mm. Mes e, dėje toliau laikysime šios pozicijos, nepasinau, kad atsižvelgiau, į, pasižymėjau jūsų įsakytas pastabas, taigi dėkuoju visiems uždalyvavimą diskusijoje. Ir dabar perkime prie paskutinio darbo atvarkės punkto. Tai yra kolegos Kačmareko ataskaitą apie mūsų komiteto delegacijos vizitą į San Vincentą ir Grenadinus gruodžio pirmą dieną. Taip pat surinamenuokis mūsų delegacijos žodis ponui Kačmarekui. Labai ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, delegacija buvo labai nedidelė, Ir kas kart po bendros AKR ir ES parlamentinės asamblėjos mes organizuojame dvi misijas. Viena iš jų buvo pasiusta į e, Grenadinus ir Santa Liucija kita. Tačiau kadangi mes negalėjome užtikrinti, kad e, balsavime, vykstant balsavimui, bent jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje bus pakankamai parlamentarų, dėl to antroji misija buvo atidėta ir mes vykome tik į Sant Vincentą. Praleidome ten tik vieną dieną, tačiau programa buvo labai intensyvi ir nepaisant to, kad praleidome ten tik vieną dieną, surinkome daug informacijos apie šią šalį. Jūs gausite rašytinę mūsų ataskaitą. Mes susitikome su aukšto lygio opozicijos atstovais, taip pat su valdančiosios partijos atstovais, susitikome su parlamento pirmininku, susitikome su ministru pirmininku Gonzalesu. Anksčiau tai nebuvo planuota, tačiau jis atvyko į mūsų posėdį pats savo laisvą valią, nors tai buvo šeštadienis. Jis praleido šiek tiek laiko su mumis, savo norų. O būtent jis yra tas asmo, kuris žino, ko nori ir ko siekia. Jis turi labai aiškę savo šalies viziją, taigi buvo labai vertinga, kad jis dalyvavo mūsų posėdėje. Mes taip pat dalyvavome su Žemės ūkio sveikatos ir aplinkos ministerijų atstovais. Taip pat buvo atstovaujama ir regioninė plėtra. Ką jie galime pasakyti apie Sen Vincentą? Tai yra labai mažo masto ekonomika labai pažeidžiama dėl didelės priklausomybės nuo išorinių veiksnių, pavyzdžiui, tokių kaip klimatas. Šiandien, pavyzdžiui, kuomet kalbėjome su komisijos narė Hedegardė savo posėdžio metu, ji pasakė, jog kai kuriais atvejais klimato dėl klimato vykusi katastrofa gali kainuoti net ir 2 procentus BVP konkrečiai šaliai. Sent Vincente 2012 įvyko uragano katastrofa, dėl to buvo prarasta labai daug BVP procentų. Ir tokio pobūdžio įvykiai tikrai gali atnešti labai baises pasiekmes šaliai. Ir tai yra pagrindinė, pagrindinės, pagrindiniai sunkumai, su kuriais susiduria San Vincentas. Kitas dalykas yra tai, jog ekonomika ten nėra labai lanksti, ji remiasi daugiausia žemės ūkiu, konkrečiai bananų auginimu. Kitas rytis yra turizmas, taip pat pajamos gaunamos iš emigrantų, kurie siunčia savo atlyginimo dalį į namus. Taigi pajamų būdai gauti pajamas yra labai riboti. Vyriausybė siekia rasti tam tikras nišas vystimosi srityje, kaip ji galėtų sustiprinti St. Vincento ekonomiką. Ir strateginių projektų buvo pasirinktas toks projektas, kuris kelia daug klausimų, kelia susirūpinimą. Šiuo metu jie įgyvendina gana didelio naujo oro uosto statybą. Mes apsilankėme toje vietoje ir šis oro uostas yra numatomas skirti tam, kad padidintų turistų srautus nuo 100 tūkstančio per metus iki 100 milijonų per metus. Ir manau, jog kolegos galėtų patvirtinti, kad ši šalis kol kas dar nėra pasirengusi priimti tokių didelių turistų srautų, jiems būtina dar išvystyti būtiną infrastruktūrą tam, kad galėtų aptarnauti tokius didelius turistų srautus. Taigi šis projektas taip pat nėra pakankamai skaidrus. Opozicijos atstovai mums pasakė, jog viena vertus jis gauna paramą iš valstybės biudžeto, o kita vertus finansavimo struktūra nėra pakankamai aiški. Mes girdėjome apie Venezuelos galbūt įtraukimą, taip pat galbūt Persijos įlankos valstybių įtraukimą, taip pat girdėjome, kad yra inžinierius iš Kubos, kuris dirba prie šio oro uosto projekto. Taigi finansavimo struktūra nėra visiškai skaidri, tai kelia susirūpinimą opozicijai. Kita vertus, opozicija gali apie tai kalbėti laisvai ir atvirai ir tai įrodo, jog tai yra gerai veikiančios ekonomikos ir demokratijos šalis. Niekuomet e, nekilo joks įspūdis, kad opozicija patiria kokį nors spaudimą, ar kad yra spaudžiama sutikti su vyriausybė, ar kad e, bus draudžiama, būtų draudžiama aptarnėti tokius klausimus, kurie yra svarbus vyriausybei. Kita sritis kurią mes analizavome Sintincento ekonomikoje, yra bananų auginimas. Mes apsilankėme dviejose bananų ūkiuose. Tai buvo sąžiningos priekybos principais auginami bananai. Ir tai yra tas rytis, kuri galėtų pagerinti ekonominį našumą Sen Vincente. Tačiau, kalbant apie jo žemės ūkį, reikalingas įvairinimas, uh, Jeigu ši šalis nori pritraukti daugiau turistų, būtų svarbu sumažinti jos priklausomybę nuo importo, kadangi Sen Vincentas importuoja daržovės iš kitų valstybių. Taigi būtų verta pamėginti įvairinti e, šalyje e, e, vykdomą žemės ūkio veiklą. Mes taip pat apsilankėme ir E, toje vietoje, kur yra vykdoma, vy, vykdoma bananų e, transportacija. E, žinome, kad keliai toje šalyje yra labai menki, taigi yra būtinos labai stiprios transporto priemonės, kurios galėtų važiuoti tokiais keliais. Ir valdžios institucijos ieško finansavimo pagerinti šiems keliams tam, kad kai kurios vietovės e, būtų e, geriau prieinamos. Ir šiuo metu įmanoma auginti bananus tam tikrose slėniuose, tačiau į juos labai sunku patekti. Manau, jog pagrindinė problema, kurią reikėtų apsvarstyti, yra šio gigantiško oro uosto statybos projektas – Kalbant apie kitas rytis, vyriausybės atstovai įvertino esamą padėtį ir problemas. Įmano, jog padės, pavyks išspręsti šias problemas, taip pat ir padedant Europos Sąjungai. Jie labai vertina Europos Sąjungos įsitraukimą, kadangi, kaip jie patys sako, jie nejaučia, kad būtų daromas koks nors politinis spaudimas tokiame bendradarbiavime. Jie dirba ir su kitais partneriais, tokiais kaip Venezuela. Jie niekada, niekada to nepasakė atvirai, tačiau mums susidarė įspūdis, jog kartais yra daromas toks suspaudimas. Ir ten politinis priklausomumas yra daug stipresnis. Taigi šiame kontekste valstybė tikrai versina bendradarbiavimą su ES ir juo džiaugiasi. Galiausiai norėčiau padėkoti visiems, kurie dalyvavo organizuojant šią misiją, sekretoriatui, Sen Vincento ir Grenadinų atsakingoms institucijoms. Norėčiau padėkoti ES išorės veiksmų tarybai, ambasadoriams, ponui Maiklui Barkokui, kuris yra ES atstovybės vadovas Barbadose, jis su mumis buvo visą laiką, taigi mes turėjome galimybę aptarti šios klausimus ir pasitikrinti informaciją, kurią gavome. Ir tai tikrai mums labai pagelbėjo, mes labai džiaugiamės sklandžių tarp institucinių bendradarbiavimų ir nors kartais mums kilo tam tikras susirūpinimas dėl uh, EIVT funkcionavimo. Šį kartą e, mūsų bendradarbiavimas buvo labai geras ir tai labai versinome. Taigi dar kartą norėčiau padėkoti visoms institucijoms, kurios dalyvavo organizuojant šią misiją. Ačiū. Merci beaucoup. Labai ačiū. Mišel. Na ir. The, the mission was successful because... Misija buvo sėkminga, kadangi sekretoriatas ją puikiai parengė ir Filipo ataskaita yra tikrai puikiai, nieko ne, negalėčiau pridėti. Le CAE peut-être Non Il n'est plus là Ok. Je vais être euh, un peu bref parce que les interprètes euh, euh, devraient déjà. Aš kalbės trumpai, kadangi vertėjams greitai baigsis darbas, tengi perdosiu, ar komisijos tolai norėtų žodžio, ne, tuomet perduosiu žodį pana Kašmarikui apibendrinti. Dar kartą noriu pabrėžti, kad misija pavyko. Surinkome tiek informacijos, kiek buvo įmanoma surinkti. Ir laikas tikrai nebuvo praleistas veltui. Puiku. Ačiū pono Kačmarekui už ataskaitą po viešnagės, ar būtų kitų klausimų, ne. Kitas vystimosi komiteto posės vyks Briuselėje. Kovo 18 dieną 15.16.30 ir kovo 19 nuo 9.12.30 nuo 15.16.30. Ačiū už dalyvavimą, ačiū vertėjams. Posėdis baigtas. Ačiū visiems.